Ich glaube, wir können anfangen. Wir sind genug. Labas rytas, panas ir ponai. Manau, galim pradėti, nes jau mūsų pakankamai susirinko ir turime laikytis darbo atverkės. Taigi labas rytas visiems. Sveikinu susirinkus į šiandienos posėdį. Ir e, koordinatoriai e, priemė sprendimus ir jeigu nebus prieštaravimų tai iki trečios valandos, tai tuomet koordinatorių sprendimai bus laikomi patvirtintais. Dabar galim perėti prie balsavimo dėl integruoto protokolo dėl e, Europos paveldo. Panas Kirkort yra pranešėjas, mes vakar po pietų tai apsvarstėme ir balsuosime dabar. Bandomasis balsavimas ir pažiūrėkime, ar visi parlamento nariai yra pasirengę. Pažiūrėsim, ar EPP surinks daugumą, gal ne šiandieną. Pažiūrėsim. Balsavimas baigtas, bandomasis balsavimas baigtas. Taigi pereikime prie pirmo kompromiso, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už prieš, susilaiko, patvirtinta. Devintas pakeitimas, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Septynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinsime dėl 18. Jau baigiame balsavimą. Taigi visiškai aišku, atmesta. 19 už, prieš, susilaiko atmesta. 20 už. Dėl pirmosios dalies tikriname prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta. 21. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 22. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 25. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. 26 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 37 už, prieš, susilaiko atmesta. 39 už, prieš susilaiko atmesta. 42 už prieš susilaiko atmesta. 43 už prieš susilaiko atmesta. 44 už prieš susilaiko atmesta. 47 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 48 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 49 už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 23 už 17 prieš. 50 kas už prieš susilaiko atmesta. 51 už. Čia pirmoji dalis už prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 52 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 53 už, prieš, susilaiko atmesta. 54 Atsiprašau, 53 nebe galioja, pereiname prie 60. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 66. Kas už, prieš, susilaiko. 67. Už, prieš, susilaiko. Patvi, pat, patikrinkime. 67. Balsuojame. Elektroniniu būdu baigiame balsuoti. 23 18 patvirtinta. 69 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 70 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 71 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 51 už, prieš, susilaiko, atmesta. 82 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 83 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Dėl 83 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 84 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 84, pradedame. Baigiame balsuoti. 6 už 35 prieš, taigi aišku, atmesta. 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. Dėl 85 pradedame balsavimą. Balsuoti baigiame. 21 už 19 prieš, patvirtinta 86 už, prieš, susilaiko, patvirtinta 89 už, prieš, susilaiko, atmesta 90 už, prieš, susilaiko, atmesta 93 nes 92 atkrenta 93. Ne, vis tik tais 92. Taigi 92 už prieš susilaiko. Patikrinkime dėl 92. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 8 už 34 prieš. Kartais visai keistas rezultatas būna. 93 už prieš susilaiko atmesta. Žodinis pakeitimas. Už prieš susilaiko patvirtinta. 95 už, prieš, susilaiko atmesta. 99 atmestas, taigi 96 už, prieš, atmesta. 97 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 98. Atkrenta 99. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 101. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 111 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Šimtas dvidešimt antras kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 123 už, prieš, susilaiko, atmesta. 124 už, prieš, susilaiko, patikrinkime 124. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame.

prieš susilaiko atmesta. 133 už prieš susilaiko atmesta. 134 už prieš susilaiko patikrinkime. 134 tikriname. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 30 už 13 prieš, patvirtinta 135 už, prieš, susilaiko patvirtinta 136 už, prieš, susilaiko patvirtinta 137 už, prieš, susilaiko patvirtinta 138 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 139 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar pereikime prie galutinio balsavimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 40 už 33 prieš, niekas nesusilaiko, sveikiname pranešėjimą. Pranešėjimą. So, wir kommen jetzt zur Umsetzung multimodaler. Dėkoju. Pereisim dabar prie kito potvarkės klausimų, integruotų daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimo. Žodis pranešėjui. Dėkoju, pane pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, ačiū už pateiktus pakeitimus. Jie buvo tikrai puikus, aš juos gavau. Pateikė visos frakcijos 20 PP, 23 EFD ir taip pat kitų pakeitimų, iš kitų frakcijų buvo pakankamai daug. Pakeitimai, kaip jau sakiau, buvo tikrai geri. Reikisi niekas, mano požiūrį, neprieštaravo, jis buvo siekiama daugiau tikslumo ir dabar rengiame kompromiso pakeitimus. E, turime tikslą įtraukti visas jūsų mintis į bendrą parengtą dokumentą. kiekvienų klausimų. Galėjome atsižvelgti tuos pakeitimus, kai kurie pakeitimai buvo labiau tinkami kitoms vietoms, negu iš pradžių jie buvo siūlyti, tai padėjo išvengti jų dubliavimosi ir užtikrinti teksto tam tikrą nuoseklumą. Kai kurie pakeitimai nėra atspindėti kompromisuose, nes jie netitinka tų aspektų susijusių su bilietų sistemos e, kūrimu. Ši e, bilietų sistema yra svarbus dalykas, kalbam apie vieno bilieto pirkimą visai kelioniai, kuris būtų naudojamos įvairioms transporto rūšims. Tuo apibrėžimu mes remiamės, jį galite rasti Europos komisijos tekste. Ir čia norėčiau pasakyti labai aiškiai. Turime aiškiai atskirti tuos du lygmenys. Pirmiausia, kelionės planavimo informacijos teikimą ir antras etapas būtų e, bilietų pirkimas ir pati kelionė kokybinių požiūrių tai nėra e, visiškai tas pats. Pirmiausia, būtina galvoti apie prieigą prie informacijos, tai yra vienas iš svarbiausių etapų ir būtent dėl to mes e, kreipėmės į Europos komisiją, paprašėme sudaryti taisyklės ir sąlygas tam, kad būtų galima gauti tikrą laikę informaciją apie transportą. Kai dėl pačios bilietų sistemos Siūlau tik numatyti tam tikrą pagrindą. Ir čia Europos komisijos siūlymas būtų reikalingas, kad būtų galima pasiekti didesnės integracijos, suinteresuotų subjektų didesnio įtraukimo, kaip siūlė kolegė Vanderkamp. Manau, kad čia neturėtų būti daromas skirtumas tarp viešų ir privačių subjektų. Kai kalbam apie prieigą prie informacijos, visi paslaugų teikėjai turi būti suinteresuoti tą informaciją pateikti. Taip pat neparemsiu tų pakeitimų, kur kalbama apie specifines technologinės priemonės. 121 pakeitimas būtent toks ir yra. Turime turėti technologinių požiūrių neutralų tekstą, jeigu taip galime pasakyti, kad nestabdytume sektoriaus plėtros. Tačiau pakeitimai, kurių dėka galima daugiau leksinio tikslumo pasiekti, yra puikus dalykas. Kartais vertimas į anglų kalbą šiek tiek skiriasi nuo vokiško, ir toks pakeitimas kaip 18 būtų visiškai priimtinas. Taip pat, sakoma, jeigu reikalingos paskatos investicijoms, kad būtų galima aprūpinti šią sistemą reikiamą įrangą ir kitais dalykais vėliau, kaip ponia Bilbao pateikė tokį pakeitimą, tai tie pakeitimai yra irgi visiškai primtini. Taip pat Reikia atsižvelgti į pagyvenusių žmonių poreikius. Antrasis pakeitimas, šimtasis ir kiti. Pritariu šiam požiūriui. Taip pat minimi tie keleiviai, kuriems reikalinga didesnė apsauga. Ir čia nežinau, ar turėtų omeny vaikai, ar kitos keleivių kategorijos. Pone Bilbao galbūt turės progą paaiškinti, ką jinai turėjo mintį. Tarp, taip pat kalbama apie direktyvą dėl duomenų apsaugos. Ir galėčiau tik pritarti tam pakeitimui. Iš savo patirties ekon komitete žinau, kad yra būtina numatyti e, aišku darbų tvarkaraštį, ne per nelyg ilgus laikotarpius, kad e, vis darbas vyktų sklandžiai. Tad manyčiau, kad gegužės 13 turėtume susitikti tarp šešėlinių pranešėjų ir aptarti pakeitimus ir kompromisus galimus. Ir manau, kad birželio mėnesio plenarinėje sesijoje jau galėsim balsuoti dėl šio pranešimo, kadangi daug klausimų yra atidedama Liepos mėnesiui. Tikiuosi, kad mes šį klausimą baigsim nagrinėti dar iki vasaros atostogų, nes paskui Europos komisija mums pasiūlys kitų teisėkuros dokumentų rudeniui. Darbo bus daug. Ačiū visiems už pastabas, dėkoju. Ačiū. Ponui Koch, Jens Nilsen dabar išklausysime, prašom. Jo tikrai yra pusit. Dėkui. Labai ačiū. Labai Malonu, kad visi domisi, 199 pakeitimai iš visų frakcijų, taigi iš tiesų matome, kad galimybių šioje e, srityje, kalbant apie integruotas sistemas, daug. Mes e, surinkome labai daug informacijos ir, tik, ir labai džiaugiuosi, kad sutarėme daugeliu klausimų. Labai gerai, kad e, e komisija atsižvelgia į vairias iniciatyvas, mato, kokios yra kliūtis. E, E, tą sistemą kuriant yra e, įvairios priemonės taikomos, e, atveriamos naujos galimybės, prieiga prie informacijos ir panašiai. Mes taip pat turime 2014 metų darbo dokumentą, kuris nurodo kai kurias kliūtis. Dabar mes tas kliūtis kaip tik tais bandysime įveikti. Dar viena tema, dėl kurios mes visi sutarėme, yra poreikis E, vystyti keleivių teisės. E, čia turiu visų pirma galvoje multimodalinės kelionės Europos ribos platformą keitimus žiniomis ir taip pat e, keitimus gerą patirtimi taip pat yra geras dalykas, kuris rodo, jog mūsų bendradarbiavimo galimybės transporto srityje yra geros. Ir čia apimame visus veikėjus, mes čia turime labai nemažai pavyzdžių, kuriais galime pasiremti. Taip pat tikiuosi, kad mes galime būti ambicingesni, kurdami, kurdami naujas novatoriškesnės sistemas. Tačiau mes turime labai susitelkti ties rinkos veikėjais, nes būtent jie turi siūlyti kažkokius sprendimus. Mes taip pat turime pasižiūrėti, kad konkurencijos sąlygos būtų visiems lygios ir kad nebūtų kažkurie tai veikėjai privilegijuojami lyginant su kitais. Manau, kad e, pranešėjas rado tikrai puikų sutarimą ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad e, ieškome ir randame kompromisus ir kad mūsų bendradarbiavimas geras. Pirmininkas. Ačiū, Jackie Foster. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Peržiūrėjau pakeitimus, kai kurie iš jų tikrai neblogi, bet manau, kad kyla šioks toks pavojus, kad kai kuriuose pakeitimuose tiesiog kartosimės. Manau, pono Koho požiūris labai tinkamas, labai tikslus. Pavyzdžiui, dažnai tenka pripažinti, kad asmenims, kurie turi ribotas judėjimo galimybės, turi būti užtikrintas prieimas ir galimybė naudotis transportu. Bet aš nežinau, ar reikalinga nustatyti kažkokias taisyklės, ar atskirai minėti vyrus keleivius ir moteris keleivės, nes aš čia nematau labai didelio skirtumo. O ir dar dėl keleivių teisų hartijos. Jau tikrai ne vienus metus mes priiminėjame teisės aktus skirtus keleivių teisėms. Todėl man neaišku, kas ta keleivių teisų hartija, nes mes jau žengėme žingsnį toliau negu kad ši hartija, nes keleivių teisės jau yra reglamentuojamos konkrečiuose teisės aktuose, nes nežinau, ką, taigi man neaišku, ką ta hartija reiškia. Čia tiesiog toks abstraktus signalas. Todėl aš manau, turėtume ir toliau eiti tą kryptimį, kurią nustatė pranešėjas. Nes jeigu mes nuspręsime dar kažką čia pildyti, gali būti taip, kad mes prarasime pagrindinę žinutę, kurią bandome siūsti jau dešimt metų. Tai būtent, kad mes tikimės, kad transporto sektorius teiks E, integruotų bilietų pirkimų sistemą ir tai nėra labai sudėtinga, tai nėra kažkoks raketų mokslas, nes tai yra daroma jau kelis metus. Nors aš žinau, kad kai kurie sektoriaus veikėjai nenori to, pavyzdžiui, geležinkeliai. Ir todėl aš manau, kad mes turime labai konkrečiai ir tvirtai siūsti žinutę, kurią yra suformulavęs pranešėjas. Ir mes turime susikoncentruoti tai, kas svarbiausia. Ir tai kartu reikš ir politinę valią. Tai labai svarbu, jeigu norime, kad visa transporto e, sritis e, to paties siektų. Taigi tikrai ne mes, ne Europos parlamentas, bet pati transporto pramonė juda pirmin, todėl aš labai palaikau pranešėjo poziciją ir aš labai tikiuosi, kad susitarsime dėl kokios padoraus kompromiso, nes dėje aš ne visiems pakeitimams pritariu kai kurie, mano nuomonė, tiesiog e, susilpina pranešimą. Dėkui. Lička. Ačiū toliau, Pavel Jelička. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat Aldė vardu noriu pasakyti, kad e, mes pritarėme pranešėjo realistiniam požiūriui ir taip pat e, labai tikiuosi, kad kai susitiks šešėliniai pranešėjai, viskas taps aiškiau ir galėsime pasidarėti sėkmingai. Ir ponas Koch paminėjo 2-3 pakeitimus, sakė, kad nenorėtų jiems pritarti, aš norėčiau šiek tiek labiau išsiplėsti tą temą. Ir pabrėžti norėčiau štai ką. Reikia nepamiršti, kaip pramonė viską mato. Ir pastaruosius 2-3 mėnesius. Aš dalyvavau keliose seminaruose, pas juos vedžiau, ten dalyvavo e, daug atstovų ir iš transporto sektoriaus, iš vartotojų organizacijų ir apsikeitėme nuomonėmis. Ir vis tik tai, kas mus gali nustebinti, tai yra tai, kiek daug neiškumo yra e, verslo sektoriuje. Jiems daug kas yra labai neaišku. Ir todėl, pavyzdžiui, 36 pakeitimas kur ponas Koch laikė jį nelabai tinkamu, bet galbūt čia galėtume pažiūrėti į pačią pakeitimo formuluotę, ypač antrojoje jo dalyje. Bet jeigu dabar reikia galvoti taip, mes galime į šitą pranešimą žiūrėti kaip į vieną tiesiog dokumentą arba kaip į žinutę, kurią mes aiškiai norime pasiūsti transporto veiklos vykdytojams, būtent kas atsakingas už integruoto daugiarūšio transporto bilietų sistemos kūrimą. Ir mes norime aiškiai pasakyti, kad mes tikrai norime tos tarpusavio sąveikos tarp įvairių transporto rūšių Ir gali būti taip, kad transporto sektorius mums pasakys, kad jie nėra pasiruošę sukurti integruotos bilietų sistemos, todėl kad jiems yra neaišku, kam teks atsakomybė už ką. Todėl manau, kad čia reikėtų tiesiog patikslinti formuluotės ir aiškiau suformuluoti, kas, kokie būtų mūsų, kokios mūsų ambicijos ir kas būtų realistiška ir realu artimoje perspektyvoje, nes mes nepamirškime, kad čia kalbame apie pakankamai nemažas išlaidas. Ir aš e, pristatysiu šešėlinių pranešėjų susitikime e, išsameu tos seminarus, kuriuose pats dalyvavau. Ir be to, aš manau, kad nereikėtų čia atskirti viešųjų paslaugų teikėjų ir privačių paslaugų teikėjų, nes viešųjų paslaugų teikėjai automatiškai jie ne tik, kad privalo, bet yra tiesiog natūraliai tikimasi, kad jie turėtų sparčiau judėti integruotos bilietų sistemos kūrimo link. Ir tai reiškia, kad viešųjų paslaugų teikėjai turi, yra tarsi palankesnėje padėtyje negu komercinių transporto paslaugų teikėjai. Be to, peržiūrėjus visus pakeitimus, manau svarbu dar, suprasti dar ir tai, kad integruota bilietų sistema veiks tik tai tada, jeigu sukursime ir užtikrinsime du dalykus. Viena tai keleivių teisės ir nepamirškime, kad keleivių teisės geležinkelių sektoriuje yra kitaip užtikrinamos negu aviacijos sektoriuje. O antras dalykas tai yra kad mes turėsime sukurti vienodesnės veiklos sąlygas skirtingos rūšės transportams. Ir jeigu mes šitų dviejų dalykų neužtikrinsime, tuomet, manau, tikrai bus sunku įtikinti vežėjus e, pereiti prie integruotos bilietų sistemos. Bet manau, čia jau ir baigsiu, nes dar turėsime galimybių į viską pasigilinti, į kai kuriuos konkrečius pakeitimus. Ir ypatingai norėčiau tą padaryti tais at, e, tai, dėl tų pakeitimų kuriems pranešėjas nėra linkęs pritarti. Ir aš labai tikiuosi, kad e, galbūt susitarsime dėl e, kitokių formuluočių, nes pačiam principui, kurio laikosi panas Koch, pritariu. Labai ačiū, pane Kulanin. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Kochui, pranešėjui už tekstą. Jis tikrai labai gerai sudarytas. Jūsų dėmesį norėčiau atkreipti į tai, kad e, išorės kainų internalizavimas yra labai geras dalykas, tačiau reikia vieno dalyko nepamiršti. Tam, kad būtų sukurta integruota e, daugiarūšio transporto bilietų sistema, turės būti apimta ta internalizacija, tai viskas šiek tiek sulėtės ir tai reikia turėti galvoje. Tikrai gali tokie dalykai suvel, e, su, su, sukelti kai kurių nusivylimą, tačiau vis tik tais reikia toliau stumtis į priekį. Mano požiūriu, reikia minimizuoti vėlavimą. Toliau komisijos vaidmuo. Mano nuomonė, komisijos vaidmuo čia tikrai e, svarbus, kadangi būtent ji nustato taisyklės, nes e, ne vien tik tais reikės tą sistemą įdėkti ir taikyti. Komisija beje ne už tai atsako. E, na, mes bent jau taip viską įsivaizduojam. Toliau naujos paslaugos. Labai svarbu, kad e, bilietų sistema būtų sukurta taip, kad į rinką galėtų įsilieti nauji veikėjai ir kad tie nauji veikėjai irgi galėtų dalyvauti šioje integruotoje sistemoje, galbūt tokias e, paslaugas pasiūlydami, kurių šiandieną nėra. E, bet, e, bet kokiu atveju ta integruota bilietų sistema neturėtų trukdyti kurti naujų paslaugų. Ačiū. Tankazėja Jetskarai Medelį. Dėkoju, Karimedelį. Ačiū, pirmininkė. Savo kolegos, kolegės vardu, Debor Šelek, norėčiau padėkoti Jums, ponė pranešėjai, už darbą. Čia reikia paminėti daugelį dalykų, daugelį minčių. Pirmiausia, idealu būtų turėti vieną bilietą vystantis šiuolaikinėms technologijoms, tačiau tam reikėtų atsižvelgti į e, paslaugų teikėjus, į paslaugas pačias ir į tai, kad e, techninis progresas vystosi greičiau negu santykiai tarp e, paslaugų teikėjų ir e, tarp e, sektoriaus atstovų. Taigi, jeigu šiandieną norime sukurti europinę integruotą daugiarūšio transporto bilietų sistemą, tai yra iš tikrųjų labai didžiulis iššūkis, nes šiandieną ES labai daug investuoja į vairias invest... in... inovacijas, o tie pinigai, turėtų būti taip pat tiesiogiai dar ir e, skiriami naujiems įrankiams kurti. E, tačiau dėja taip kol kas nėra. Ir šitais klausimais, jeigu e, jau kalbame apie šį sektorių, tai nereikia pamiršti, jog šie klausimai labai siejasi su darbo vietų kūrimu ypatingai su tvariomis ir efektyviomis darbo vietomis. E, ir tai yra toks dalykas, kuris tikrai sektoriuje turėtų būti e, labai aukštai iškeltas. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra e, informacija. Informacija turi būti prieinama visiems, netgi tiems žmonėms, kurie, e, kuriem, kurie yra neįgalus. E, ta informacija turi būti prieinama visiems irgi, ir, ir tų žmonių ypatingai nereikia pamiršti, neįgaliųjų. Šiandieną finansiniai klausimai yra labai svarbus, netgi daugiau negu svarbus ir dėl to reikėtų komisiją paraginti per e, finansavimą taip, e, tuos tų tinklų tiksliau invest, e, ieškoti naujų finansavimo būdų, kaip kurti tuos tinklus. Technologijos vis labiau įtakoja komunikacijas ir e, jos turi būti apsaugotos nuo nelegalios praktikos, kaip antai bilietų padirbinėjimas. E, mes negalime pamiršti ir paskutinio argumento. Reikės visai grandiniai apskaičiuoti e, anglies e, išmetimo e, e procentus ir veikti atsižvelgiant į šiuos faktorius, kadangi transportas šiandieną išmeta labai daug e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, todėl reikės ir į tą sritį taip pat įnešti naujų, e, įpūsti naujų vėjų. Taip, taigi norėčiau Jums padėkoti pranešėjau. Dėkoju. Pone Bilbao. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui Kochui už informaciją, e, už pranešimą ir už e, tuos vertingus pakeitimus. Mes e, jau pakeitėm, e, patvirtinome kai kuriuos pakeitimus, čia turiu galvoje Aldė narius, aš taip pat e, kai kuriuos pakeitimus pateikiau šiame pranešime. Yra kalbama apie ketvirto geležinkelių paketo svarbą, tačiau aš manau, kad to neužtenka. Neužtenka tam, kad būtų išpildyti tie kriterijai, kurie yra nustatyti ketvirtajame pakete, už tai, kad reikia, kad taip pat būtų į, e, padaryti tie projektai, kurie yra numatyti kaip pri, prioritetiniai transporto pakete. Ir aš manau, kad tie vieningo bilieto e, projektai iš tiesų yra geri, nes mes, būt, mums būtinai reikia tokio sistemo. Tačiau kaip mes galime kalbėti apie šitą e, vieningą bilietą, jeigu šiandieną negaliu nusipirkti vieno bilieto iš Bilbao į Paryžių. Taigi mes e, kol kas šito projekto įveikimui neturime tinkamų priemonių. Mums reikia, kad dabar atliktume kitus projektus, kad turėtumėm galų galę tą vieningą bilietą. bilietą. Nes dabar e, Tas reikalingas jau vien tam, kad mes turėtumėm vieningą europietišką identitetą, kad galėtumėm e, socialiai ir e, darbo, e, darbo rinkoje būti labiau judus. Pranešėjas paminėjo, kad labai reikia atsižvelgti į e, riboto mobilumo, judumo žmonės. E, taip, iš tiesų reikia e, atsižvelgti į tuos žmonės, nes mes labai matome, regi, labai daug matome regioninių e, mastų. Kai kurių pavyzdžių, kad, sakykime, kai kuriems žmonėms, kai kurioms žmonių grupėms sukūrėmi, pig, sukūrėmi pigesni bilietai, pavyzdžiui, studentams. Tai ir tiems neįgaliesiems taip pat reikėtų kažkokius tai e, bilietus galbūt pigesnius kurti, ne tik tais tiems žmonėms, bet ir visiems žmonėms, kuriems kyla kažkokia socialinė rizika. Taigi, čia turėtumėm kalbėti apie tos žmonės, kurie turi kažkokių specialių poreikių. Todėl komisijos turime paprašyti, kad sukurtų geros praktikos vadovą, e, kad e, ieškotų pavyzdžių, kad tuos pavyzdžius teikti. Mes, pavyzdžiui, Baskų krašte matome, kad yra toks vieningas bilietas ir mes dabar toliau dirbame, kad turėtumėm tą vieningą bilietą visai autonominiai bendryjai E, taigi regioninė prasme tai yra įmanoma ir mes dabar turėtumėm judėti link to, e, kad e, galėtumėm pritaikyti šį bilietą ir plačiau. Mes neturime išradinėti E, dviračio iš naujo, mes neturime kažkokių tai naujų dalykų ieškoti. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra e, e, technologijos vystimasis. Kodėl miniu tą technologijų vystimasi? Dėl to, kad e, e mes negalime kurti vieningos sistemos, e, sistemos, jeigu visi kūrė skirtingas sistemas. Todėl reikėtų, kad visi susėstų e, prie bendro stalo ir apšnekėtų, e, kokią linkmę turime vystytis, kad kurtume, e, turi būti sukurti harmonizuoti kriterijai, kad visi galėtumėm tas problemas spręsti kartu. Tas problemas reikėtų iškelti iš anksto ir tada jas jau spręsti dar joms neiškiaus realiai. Ir galų gale norėčiau pasakyti, kad e, reikia tokių sistemų, kaip šnekėjo mūsų pirmininkas, mes suprantam, e, kurios apimtų dviračius ir dviračių takus. Taigi į tą sistemą irgi reikia e, atsižvelgti. Tai yra įmanoma padaryti, padaryti Europos mastu, nes regionų mastu tai veikia. Ir reikia tą gerą praktiką pasiremti. Ačiū. Dėkui, Lius Anderson. Ačiū pranešėjau. Aš pateikiau labai nemažai pakeitimų kartu su kitais kolegomis ir labai įdomu, kad į daugelį pakeitimų yra žiūroma vienodai, tai rodo, koks vieningas mūsų komitetas apskritai. Ir norėjau pabrėžti du dalykus ir šiek tiek gal atsakysiu į tą komentarą, kad buvo sakoma, kad kai kurie pakeitimai peržengia pranešimo ribas. Aš taip nemanau, kad taip yra. Visų pirma, paminėsiu 27 pakeitimą, kur yra kalbama apie skaitmeninių paslaugų svarbą. Jūs, kaip jūs žinote, tai yra vienas svarbiausių apskritai komisijos prioritetų, kuriant bendrą rinką. Bet e, kuo toliau, tuo labiau darosi aišku, kad mes negalėsime sukurti sąlygų keleiviams naudotis tikrai integruotą e, transporto sistemą, jeigu šito klausimo neišspręsime. Nes e, visa tai yra susiję ir su keliaivių duomenimis, ir su integruota bilietų sistema. Jeigu keliauji per Europą ir neturi prieigos prie e, bilietų elektroninės sistemos atsiranda problemų, ne, kartais nepavyksta išsispausinti bilieto arba jo apskritai pamatyti ir panašiai. Dabar SNCF e, geležinkeliai dabar teikia 20 minučių nemokamo interneto. Istambulė yra e, nemokamas bevėlis internetas autobus, autobusuose. Kroatijoje, pavyzdžiui, Zagrebo centrinėje stotyje yra nemokamas bevėlis internetas. Taigi, iš tikrųjų, reikia sukurti tokias sąlygas, kad keleiviai galėtų aiškiai išsiaiškinti, kokios yra jų teisės gauti bilietus ir panašiai. Tai galbūt atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad tas pakeitimas peržengia pranešimo ribas, bet aš labai norėčiau paraginti visus prisiminti, kad jis glaužiai siejasi su tuo, kas apskritai yra komisijai prioritetas. O antras dalykas tai yra dėl neįgalių žmonių. Mes labai ilgai laukėme e, pažangos e, dėl išsamio Europos prieigos akto ir e, praėjusią, aną dieną kalbėjome apie neįgaliųjų teisės aviacijos sektoriuje. Mes visi žinome, kad bilietų klausimas yra labai platus klausimas ir aš tikrai žinau ne vieną atvejį, kai žmonės negali keliauti ne tik savo pačių valstybės viduje, bet ir į užsienį, todėl kad jie nėra tikri, ar tikrai bus jiems sukurtos reikiamos sąlygos, pažiūrėjau, ar bus vietos jų neįgaliojo vežimėliui. Todėl aš tikrai manau, kad atėjo laikas komisijai prisimti lyderio vaidmenį ir tikrai išjudinti mus iš šitos situacijos. Reikia padidinti prieigą prie transporto neįgaliesiems. Dėkui. Mal Ismail Ertug, aber die Redeliste ist jetzt geschlossen. Bitte kurz. Dank auch von meiner Seite an den Berichterstatter für die gute bisherige Arbeit. Ähm, Dėkui, aš taip pat dėkuoju pranešėjui už atliktą darbą. Porą dalykų norėčiau paminėti. Visų pirma, atvirieji standartai, kuriuos turėtume nustatyti integruotai bilietų sistemai kurti. Ir taip pat reikėtų pažiūrėti į naujas transporto rūšis, pavyzdžiui, dviračius arba į galimybę naudotis automobiliais. Čia yra dalykai, kuriuos reikėtų e, stengtis įgyvendinti, bet yra keletas dalykų, kurių nereikėtų daryti. Pavyzdžiui, priimti teisės aktus ir nustatyti, kaip konkrečiai turėtų veikti technologijos. Todėl, kad dėl technologijų turėtų spręsti jų ekspertai. Mes, manau, kaip politikai neturėtume tokių dalykų nustatinėti. Dar vienas dalykas, ko, manau, reikėtų vengti, yra štai kas. Informacinės, uždaros informacinės sistemos. Pavyzdžiui, Apple ir Android. Jos tarpusavyje nedėra ir yra tarsi izoliuotos viena nuo kitos. O kai tokio dėrėjimo trūksta, tai tikrai labai apmaudu. Reikėtų, kad visos sistemos dėrėtų. Dar svarbus dalykas yra tai, kad transporto operatoriai turėtų būti atsakingi už bilietų išdavimus ir pardavimus, ne kažkokios trečios šalis. Ir manau, mes tokius reglamentus, šitą reglamentą tikrai turėtume priimti greičiau, kad pačios transporto įmonės, kurios realiai veikia toje srityje, būtų atsakingos už bilietų pardavimus. Mano galva, tai yra svarbiausia. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Dėkui. Dėkui. Pone Kortinska iš e, Transporto generalinio direktorato. Tai dėkui, ponės ir ponai, ačiū už tai, kad suteikėte mums žodį ir pažadu kalbėti trumpai, nes aš jau dalyvavau čia, kai buvo pristatomas pranešimas. Taigi, visų pirma, norėčiau pasakyti visiems Europos parlamento nariams didelį ačiū už tokius išsamius ir praturtinančius pakeitimus, jų pateikta tikrai įspūdingas skaičius. Mes pritarėme daugumai pateiktų pakeitimų, nes manome, kad jie eina teisinga kryptimi ir pranešimas tampa stipresnis. Ir mes tikime, kad tokie pakeitimai padės ir mums komisijai dirbti nuosekliau šiuo klausimu. Ir kaip sakiau anksčiau, Mes puikiai žinome daugelio jūsų pageidavimą, kad komisija elgtųsi išmintingai ir pradėtume su pirma nuo prieigos prie duomenų, prie informacijos apie keliones, suformuotume tokias duomenų bazės, kuriomis remiantis būtų galima užtikrinti paprastesnį bilietų įsigijimo sistemų kūrimą. Aš visiškai sutinku su tais iš jūsų, kurie sakėte, kad ne Europos komisija turi nustatyti visas detalės, kaip turi būti pardavinėjami bilietai, bet mūsų užduotis yra sukurti bendrą kontekstą ir bendrą sistemą, pagal kurią tai būtų daroma. Tačiau labai svarbu, kad mes bendrą sistemą sukurtume teisingai ir kad tokiu būdu sukurtume prieigą prie informacijos ir duomenų įvairiems transporto paslaugų teikėjams. Ir todėl mes turėtume vienodai traktuoti tiek e, viešo transporto vežėjus, tiek komercinius tokių paslaugų teikėjus. Tik tai taip e, užtikrinsime e, bendrą integruotą e, bilietų sistemą, bet yra dar ir kita informacija, kuri gali būti naudinga. Pavyzdžiui, dėl dviračių nuomos, dėl automobilių bendro naudojimo ir panašiai. Ir, kaip sakiau, manau, mes turėtume elgtis išmintingai ir nesistengti priimti sprendimų dėl visų apskritai įmanomų duomenų, bet turėtume eiti žingsnis po žingsnio. Nes yra daug dalykų, ką reikia atsižvelgti. Vienas iš tokių yra kaštai. Visiškai sutinku su tais, kurie dar konkrečiau pasisakėte dėl to, kad reikia sukurti vienodas veiklos sąlygas visiems ir kad būtų sukurta sistema visiems paslaugų teikėjams, ypatingai Europos transporto paslaugų teikėjams, kad jie galėtų sėkmingai vykdyti savo veiklą ir siūlyti naujus pasiūlymus keleiviams. Ir e, jūs turbūt žinote, kad mes jau tuoj baigsime poveikio vertinimą dėl teisės akto reglamentuojančio prieigą prie kelionių ir, ir eismo e, duomenų ir kai bus atliktas šitas poveikio vertinimas, mes ketiname parengti teisėkuros pasiūlymą, kurį galės išnagrinėti ir jūsų komitetas. Ir dar pora komentarų, kuriuos norėjau užsakyti. Mes sutinkame su tais pakeitimais, kurie norėtų paraginti imtis papildomų priemonių, kad e, visos skaitmeninės priemonės e, dėrėtų tarpusavyje, įskaitant Europos infrastruktūros tinklų e, sistemą ir kitas. Visiškai sutinku su tuo, kad žiūrint į prieigą prie duomenų dėl transporto ar kelionių, reikia visiškai atsižvelgti į žmonių turinčių ribotas judėjimo galimybės teisės ir jų užtikrinimą. Taip pat kai kuriuose pakeitimuose yra teigiama, kad informacija dėl keliavimo galimybių turėtų būti pateikta neutraliai, ji neturėtų atspindėti jokių vežėjų interesų ir panašiai. Ir neturėtų būti apribota geografiškai, tai yra labai svarbus teiginys. Bet ir apskritai ta problema, kai yra pirmenybė teikiama vietos vežėjams, neleidžiama vežėjams iš kitur teikti savo paslaugų keleiviams tai viename ar kitame geografinėme rajone, tai yra apskritai bendro pobūdžio problema. Ir kai paskutinį kartą čia buvau, jau buvo taip pat pasisakyta dėl daugiarūšio transporto keleivių teisių. Ir noriu pasakyti, kad mes ketiname pradėti šiais metais studiją, kurios rezultatas bus poveikio vertinimas. Ir jo metu įsigilinsime į tai, kaip būtų galima kurti tą daugiarūšio keleivių, daugiau rūšio transporto keleivių teisų saugos sistemą. Ir dar kartelį noriu padėkoti visiems šio komiteto nariams už pateiktus pakeitimus ir nekantriai lauksime kompromisinio pasiūlymo. Dėkoju, ponia Koch. Ponas Koch. Dėkoju. Labai trumpai. Jūs išreiškite man paramą daugeliu savo pasisakymų. Ir, e, žodžiu, man susidarys kuris, kad mano pasirinktas kelias yra geras. Trys dalykai buvo nuolatos minimi. Pirmiausia, išvengti kliūčių, panaikinti nereikalingas, čia pritarėme. Kita vertus, keliaivių teisės ir jų užtikrinimas. Būtinas dalykas, atsižvelgti būtinai žmonės, kurie yra vyresni ar turi negalę. Ir prieš penkiolika metų, patikėkit manim, aš buvau sukūręs E, darbo grupę, kuri neįgalių žmonių reikalais domės ir aš tikrai tų žmonių neketinu pamiršti. Pasisakymuose atsispindėjo tai, kad pramoniai čia turi būti numatytas ypatingas vaidmuo. Ir kai dėl bilietų kai dėl jų e, rezervavimo, dėl kelionės rezervavimo būtina, kad rinkos subjektai veiktų aktyviai, turime juos paskatinti būti aktyviais. Jeigu pamatytume, kad nieko nevyksta, tai tuomet turėtume galbūt imtis e, ryštingesnio šios ryties reguliavimo. Ačiū ir kuo greičiau grįšiu prie darbo, nagrinėsiu pateiktus pakeitimus. Ačiū pirmininkas, dėkoju. Pereinam prie kitų darbo tvarkės klausimų. Sveikinu 26 mokinius, e, studentus tiksliau iš Italijos, kolegija pakvietė juos čia, sveikiname jūs mūsų komitete. Dann gibt es eine weitere Gruppe, und zwar 18 Besucher der European Transport Workers Federation, die von Lucy Anderson eingeladen. Na štai. E, kolegė Andersen pakvietė savo svečių taip pat, jūs taip pat sveikiname. Und jetzt können Sie gleich den nächsten Tagesordnungspunkt voll mitverfolgen, nämlich die. Pereikime iš karto prie kitų darbo atvarkės klausimų. Kolega Fleckenstein yra pranešėjęs tuo klausimu, žodis jam. Dėkui, ponė pirmininkė. Tai vėlgi yra dar vienas tos begalinės istorijos skyrius. E, tikiuosi, kad rezultatai visos mūsų darbo bus pozityvus. Tikslas buvo toks susitelkti prie uostų paslaugų, kad uostai mūsų taptų konkurencingesni ir taip pat būtina nepamiršti transeuropinių tinklų keliamų imperatyvų, taip pat e, turime kalbėti apie investicijų didesnį patrauklumą, finansinį skaidrumą ir būtina užtikrinti uostų e, autonomiškumą. Taip pat būtina numatyti nepriklausomas priežiūros struktūras ir užtikrinti pagarbą vartotojų teisėms. 2013 lapkritį buvo pateiktas pirminis projektas šio dokumentus, paskui sulaukėm pakeitimo, paskui atsirado nauja Europos komisija, nauja komisarė atsakinga už šios reikalus, paskui buvo išrinktas naujas parlamentas ir nauji kolegos perėmė šio klausimo sprendimą. Taryba konstatavo, kad padėtis uostose, bent jau darbuotojams, kai kuriems iš jų labai suprastėjo. Diskutavau su įvairiais interesuotais subjektais, SKR, e, FO, EDF, su Europos kit, su kito, kitomis struktūromis. Diskusija vyko dėl kai kurių dalykų susijusių su finansiniu skaidrumu, bet taip pat ir su priežiūra. Galbūt jūs išgirsite kai kurių dalykų, kurie pasikeitė, lyginant su pastarąją kadenciją. Netiek kalbėsime apie rinkų atverimą, nekalbėsime apie taikomas išimtis, nes tai jau buvo daroma ankstesnės kadencijos metu. Ir pranešime šis daiktas atsispindi iš tuo mečio darbo. Ne visi sutarė dėl to, kas buvo pasiūlyta. Štai naujoji komisija dabar laikosi labai pragmatiško požiūrio. Na, nesusidurėme čia su akla euforija e, Europos komisija prisisėmė daugiau išminties ir man atrodo, kad tai yra tikrai pozityvus žingsnis. Aš su bendra pranešėjais diskutavau mūsų aptariamų klausimų ir galėčiau vienu sakiniu situaciją būdinti. E, jūrų sektoriaus pokyčiai yra reikšmingi, turime didelių laivų, turime e, atsižvelgti į krovos ir perkrovos laikus, Visą tai sukuria tam tikras sąlygas darbo vietoje. ES ir socialinio dialogo dalyviai turi imtis priemonių tam, kad būtų galima užtikrinti saugias darbo sąlygas. Labai išplito darbas pagal laikinuos darbo sutartis. Ir 21 amžiuje yra neįmanoma veikti taip, kad prie terminalų būriuosis žmonės laukdami, gal gaus darbo tai dienai. Gyvenam 21 amžiuje ir tokia realybė yra tikrai nebepriimtina. Manau, kad turime susitelkti bent jau prie tos diskusijos, kuri būtų susijusi su darbuotojų saugumu. Kaip dabar su finansiniu skaidrumu? Be abejo, investicijos į uostus turi būti aiškiai reguliuojamos tiek ekonominių, tiek politinių požiūrių. Čia pritariu Europos Sąjungai. Europos komisija, atsiprašau. Turime kalbėti apie didesnį finansinį skaidrumą, turime e, skaidriai elgtis su uosų paslaugų naudotojais ir su kitais netušuotais subjektais, tačiau be abejo rinkos dalyviai turi turėti tam tikrą veiksmų laisvę. Norime, kad uostai galėtų tarpusavį konkuruoti. Mums taip pat reikia didesnio teisinio tikrumo, kad žinotume, kokios nacionalinės subsidijos uostams yra teikiamos. Tuo klausimu turėtų labiau užsimti konkurencijos generalinis direktoratas Europos komisijoje. Manau, kad komisijos suinteresuoti direktoratai taip pat turi tarpusavį sklandžiau komunikuoti. Konkurencijos generalinis direktoratas 2014 pabaigoje e, iškėlė klausimą, ar, blok, ar šimčių blokai turėtų būti taikomi mūsų aptariamo atveju ar ne. Europos komisija turėtų e, pas, skelbti, kokios taisyklės būtų taikomos nacionalinėms subsidijoms, kada, kokiais atvejais turėtų būti notifikuojamas tokias subsidijas. Tai yra svarbu siekiant užtikrinti konkurenciją. Kartu tai labai keblus klausimas. Vokietijoje mes tai jau matome, jeigu Hamburgo ar Bremeno uostų atstovai e, susitinka diskusijose, tai jums iš karto susidaro aiškus įspūdį, su kuo jūs diskutuojate ir dažnai tai yra tie žmonės, kurie žino, e, kas yra jiems svarbiausia. Dabar palikim šiek tiek nuo šalį priežiūros aspektą, pakalbėkime apie e, vartotojų teisės. Reikia tarnybos, kuri primti vartotojų skundus, kurie galėtų kreiptis, jeigu yra nepatenkinti gautą paslaugą tačiau negaliu pritarti, jog reikia visiems taikyti vienodus sprendimus. E, tiesiog svarbu, kad tokia tarnyba egzistuotų ir paskui galima kreiptis į valstybės narės, kad šios taip pat pasiūlytų savo mintis ir kad tos tarnybos atsirastų valstybėse narėse, tos tarnybos padaliniai, kad atsirastų valstybėse narėse. E, tai turėtų būti tam tikra administracinė struktūra, kuri veiktų iš tikrųjų, kad žmonės turėtų kur kreiptis. Neturėtų būti kažkoks įsivaizduojamas langelis, kur atėjęs jokios informacijos negausi ir aiškumo daugiau nerasi. E, diskutavau su šešėliniais pranešėjais, susidarė toks įspūdis, kad mes Europos parlamente galime susitarti dėl tam tikro sprendimo. Apsitarę dėl rinkos klausimų galėtume dirbti toliau. Galėtume e, laikytis aktyvios pozicijos ir nuolatos informuos šešėlinius pranešėjus apie tai, kas ir kaip vyksta. Pone Fleckenstein, jūs esate pranešėjas, yra trečias bandymas parengti pranešimą, nes du kart parlamentas atmetė uostų paketą. Ir dabar, manau, pagaliau visi nori, kad tas dokumentas būtų priimtas. Žodis kolegoms dabar. Ačiū gerbiami kolegos, sako ponas Vandekamp. E, pabandysiu padėti jums. Mes EPP frakcijoje labai džiaugiamės tuo, kas vyksta dabar. Džiaugiamės ir tuo darbų tvarkarašiu, kurį siūlo ponas Fleckenstein. E, turiu vis tiek keletą pastabų. Turime bendrą poziciją taryboje. Tai, tai yra puiku. Ir dažnai tai yra stebinanti situacija, nes paprastai taryboje nepasiekiamas toks sutarimas, kuris mus tenkintų. Šiandien atrodo viskas yra kitaip. Ar mes kalbame apie reglamentą ar direktyvą? Tai yra svarbu. Nes čia mes kalbame apie reglamento projektą, tačiau taryba regisi norėtų, kad atsirastų direktyva. Ir tai turiu pripažinti, kad mums toks siūlymas tinka tik vidutiniškai. Tad aš norėčiau paklausti, apie kokį dokumento tekstą mes kalbam, reglamentą ar direktyvą. Kalbame taip pat apie uostus, kurie priklauso transeuropiniams transporto tinklams, ar kalbam apie visus uostus apskritai nes kai kurie mano kolegos norėtų, kad būtų užtikrintas finansinis skaidrumas ir kad tas skaidrumas būtų taikomas visiems ES uostams, o ne tik tiems, kurie priklauso transeuropiniams europiniams tinklams. E, dabar taikymo apriptis. Kalbame apie dugno gilinimo komandas, kalbame apie tam tikrus laivų tipus, tačiau nereikėtų, kad tas reglamentas prarastų savo esmę Pranešėjas nori labai kompaktiško teksto, tvirto teksto, viską, ką jis minėjo apie autonomiją, apie uostų tarnybų taisyklės ir jų kompetenciją, viskas yra aišku. Nes be abejo, uostai turi išlaikyti tam tikrą autonomiją, tam tikrą veiksmų laisvę. Tačiau dabar pereinu prie skaidrumo. Pritariu savo kolegos mintims ypač kai žinome, kokia padėtis yra susiklošiusi dabar. 2015 metai yra tas metas, kai skaidrumas yra esminis dalykas. Tikimės, kad konkurencijos generalinis direktoratas galės šios klausimus sėkmingai išspręsti. Europoje transportas yra esminis dalykas, turime diskutuoti su MUV generaliniu direktoratu. Nes konkurencijos generalinių direktorato žmonės yra puikūs, tačiau jie net tiek yra susijęs su transporto sektoriumi. Dabar prieiga prie rinkos. Nežinau, ar reikia atsisakyti tos minties. Nes juk tiesą sakant, tą skyrių išlaikyti būtų puiku, negalima jokių būdų imti ir atsisakyti tos skyriaus, kur kalbam apie prieigą prie rinkos. Tai būtų neįmanoma. Reikia atsižvelgti į konsultavimuosi procesą su suinteresuotais subjektais. Ir čia vėlgi belieka tik pritarti pranešėjui. Pone pirmininkė, Pritariu tam susirūpinimui, kurį reiškia pranešėjas dėl įtampos tarp dokerių, kai dėl teisių išsaugojimo, kai dėl modernizavimo, visa tai yra svarbus klausimai, tai turime čia rasti reikiamą pusiausvyrą, negalime pasirinkti vieno arba kito turime užtikrinti sveiką konkurenciją, kur būtų užtikrintos taip pat ir priimtinos darbo sąlygos. Tai ko gero turėtų padėti rasti sprendimą. Ačiū. Dėkoju, kolega Vandalin. Ja, voorzitter, dank u wel. Eh, Dėkoju, pirmininkė. Man labai džiugu, kad pranešėjas ponas Fleckenstein kalba apie finansinį skaidrumą, kad jisai tą pabrėžė ir kad iš to nori padaryti prioritetą. Tai yra būtent toks veikimo būdas, kurio mes jau metų metus norime, kadangi šiame sektorija tikrai trūksta skaidrumo. Dėmes negalime pradėti pinigus mėtyti ir šiandien turime e, veikti tvirtai, skaidrumas yra būtinas, mes turime žinoti, kas vyksta su e, tomis operacijomis, kurias atlieka uosto tarnybos. Dabar norėčiau gauti kai kurios informacijos apie prieigą prie rinkos. Manau, kad kai kurie elementai turi likti už teisės teksto ribos, ar tai būtų direktyva, ribų, ar tai būtų direktyva, ar tai būtų reglamentas. Aš manau, kad mums taip pat reikia atsižvelgti ir į tas asociacijas, kurios uh, e, užsiima laivais, už vis, į visas asociacijas, kurios manipuliuoja tais laivais, e, rūpinasi, kad jie gerai prisišvartuotų ir panašiai. Šie darbininkai turi likti už teisės akto taikymo ribų. Taip pat e, yra toks dalykas kaip įvairovė. Įsivaizduokite, uh, E, kaip organizuojamas uosto darbas, nes yra privatus uostas, yra privatus uostai, yra e, valstybiniai uostai ir aš manyčiau, kad tą įvairovę tikrai reikėtų gerbti. Europinių mastų vieningo modelio sukurti neįmanoma, kadangi yra labai didžiulė įvairovė. E, Dabar aš norėčiau iškelti klausimą dėl administracinės naštos. Direktyva arba reglamentas irgi prisidės prie tos naštos, taigi gauti kažkokiam tai skaidrumui. Galbūt tai ir nėra labai blogai, tačiau vis tik tais nereikėtų tuo pačiu didinti administracinės ir biurokratinės naštos. Kodėlgi aš šiandieną apie tai jums kalbu? Nu, todėl, kad uh, galima turėti išorinę kažkokią kontrolės tarnybą. Galbūt aš nelabai palankiai žiūrėčiau į tai, kadangi komisija galėtų rūpintis tą kontrolę. Jau kalbėjome su audito rūmais apie išorės kontrolę. Pavyzdžiui, su jais irgi tą kontrolę ir vykdome. Uh, Tačiau tiesą pasakius, valstybės narės į audito rūmus nežiūri labai rimtai ir aš nesu tikras, kad ta išorinė kontrolė būtų geras dalykas. Toliau darbo vietos. Aš puikiai suprantu, kokia yra pranešėjo vizija. Vakar mums buvo kalbama apie e, gyvybingą įmonę. Būtent ji turėtų nusistatyti savo tą gyvybingumą ir siekti jo. Mes to negalime padaryti. Mes e, turime kažkaip tai tik tais e, padaryti galbūt įstatymus, kad sektorija galėtų e, būti įmanoma kurti gyvybingas struktūras. nuleido kainas ir tai turėjo didelės įtakos e, darbo vietoms ir kitiems dalykams. Taigi mes turime nustatyti bendras sąlygas sektoriaus vystimuisi. Turime prašyti, kad uostuose būtų atliekamas atsakingas valdymas, bet būtent direktoriai, būtent e, menedžeriai turėtų tuo rūpintis, bet šiaip ar taip mes pateiksime dar visą eilę pasiūlymų. Ačiū, Gezina Maisner. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Fleckenstein už pranešimą. Taip iš tiesų, tai yra istorija be galo ir tai jisai pats pasakė. Tačiau jau matome šviesą tunelio gale ir manau, kad tai yra visai neblogai. Jau keletą e, etapų praėjome, ponas Fleckenstein tą paminėjo. Tačiau manau, kad šiandieną visi sutarsime dėl to, kad, šiandien, kad turime kažkaip pabandyti. Mes pradžioje nepritarėme pasiūlymams už tai, kad manėme, kad viskas uostuose veikia gerai. Tačiau šiandieną reikia patikslinti kai kuriuos elementus E, galbūt surasime kai kuriuos atsakymus. Aišku, uostuose dar ne viskas yra. Aišku, yra tam tikro šešėlio ir tas šešėlinės zonas, sakykime, taip vaizdžiai reikia apšviesti. Reikia sustiprinti uostų skaidrumą, padidinti uostų skaidrumą. E, pats pranešimas ir tai, kaip jis dėstomas, yra patenkinamas. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės su uostais ir toliau nesudarinėja kolektyvinių sutarčių. Vokietijoje atvirkščiai. Tačiau žinome, kad e, uostų savininkai, laivų savininkai norėtų kažkokio didesnio konkretumo. Ir galų gale mums reikėtų susitarti, ar tai bus direktyva, ar tai bus reglamentas. Bet kokiu atveju esu įsitikinusi, kad susitarimą rasime. Uh, Labai svarbu yra finansinis skaidrumas, ypatingai jeigu norime būti konkurencingais. Tai tas skaidrumas tikrai yra neišvengiamas. Be kita ko, įsiskolinimai e, už uosto paslaugas taip pat turi būti skaidrus. Mūsų tikslas nėra nustatyti kažką iš anks to, e, tuos įsiskolimus. Ne, kiekvienas uostas pats gali nuspręsti, kokią e, sumą pasiskolinti. Tačiau mums reikalinga skaidrumas, kaip tos sumos yra skaičiuojamos. Visada buvo sakoma ir beje apie tai jau kalbėjau su pranešėju. Apie e, valstybinę viešąją pagalbą, kadangi tai labai įtakos patį tekstą. Todėl mums labai rūpėtų išsiaiškinti, ką konkrečiai jį primina, pri, e, apima. Ponas Fleckensteinas apie rinką sako, kad e, mes e, turime liberalizuoti. Aš, neman, nesu, aš nesu asmeniškai prieš liberalizaciją, tačiau reikėtų pagalvoti, iki kokio laipsnio viską galima liberalizuoti. Mes žinome, kad Europos teisingumo teismas kai kurį liberalizavimą uždraudė, atrodo Rygoje taip įvyko. Tad mums reikėtų išsiaiškinti, kada galimas, o kada negalimas liberalizavimas. Tačiau čia norėčiau pritarti ponui Vandalenui. Liberalizavimo reikia, tačiau reikia, kad jisai būtų protingas ir kad jisai tarnautų vis, visų interesams. Visko reglamentuoti nereikėtų, tačiau reikėtų surasti tam tikras taisyklės, kurios leistų Europos uostams e, dalyvauti lojalioje konkurencinėje kovoje. Žinoma, aš e, labai atidžiai perskaitysiu pranešimo projektą ir kartu su savo frakcija bei jos nariais pasižiūrėsiu, kaip galima gerinti situaciją e, uostuose. Dėkoju ponui Fleckenstein už atliktą darbą. <laughs> Ačiū. Toliau ponia Kulerė. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, turiu notą, kurią pateikė kolega Kulaglu. Jis negali dalyvauti šiame e, posėdėje, todėl man perdavė žodį. Aš apgalėstauju, kad negaliu dalyvauti posėdėje, bet noriu išsakyti, kad viliuosi vaisingo bendradarbiavimo siekiant pagerinti transporto paslaugas visoje Europoje. Iš tiesų, tai yra gyvybiškai svarbus sektorius Europos ekonomikai ir mūsų pastangos turėtų būti nukreiptos į tokių sąlygų kūrimą, kurios užtikrintų šio sektoriaus klėstėjimą bei geresnės sąlygas galutiniams jų vartotojams. Kalbant apie uostų paslaugų reglamentą ir atsižvelgiant į peržiūrėtą darbinį dokumentą, kurį parengė ponas Fleckenstein, mūsų prioritetai GUE NGL buvo ir tebėra užtikrinti techninių jūrų paslaugų kokybę ir užtikrinti saugumą visais atvejais bei apginti žmonių teisės. Tai yra tų darbuotojų, kuriuos liečia šis reglamentas. Tovaš Dregning pagrindinių krovinių pervežimas ir kitos veiklos turi būti e, atliekamos sklandžiai. Reikalingas viešasios investicijos ir jos turi būti reglamentuojamos, tai turi būti atliekamos pagal skaidrės taisyklės, o tolesnio liberalizavimo nereikia. Turint omenyje kritinę Europos uostų būklę, ir kokie yra sveikų tikimybė, mes neturime daugiau nieko riboti. Ir aš tikiuosi, kad pasieksime tokį sustarimą, kuris bus naudingas visiems Europos uostams. Mm, o dabar e, sąlygos kiekviename uoste yra kitokios ir todėl jų poreikiai yra kitokie kai kurių valstybių ir kai kurių uostų liūdna tikrovė ir taip pat e, esami politiniai iššūkiai turėtų nepraslysti pro mūsų akis. Ir mes turėtume, e, todėl jeigu rinka bus dar labiau atverta, tai nebūtinai reiškia, kad e, mes pasieksime ekonomikos augimo. Pagarbiai, parlamento narys Kulugulų. Ir jeigu mūsų vadovas leis, aš dar porą žodžių suomiškai norėčiau pasakyti. Dar keletas pastabų. Iš manęs kaip iš koordinatorės. Aišku, kad teksto projektas akcentuoja uostų nepriklausomybę, jų gebėjimus nustatyti kainas patiems. Tačiau norėčiau priminti Jums, kad į kainų harmonizavimą mes palankiai nežiūrime, nes tai uostams sutrukdytų patiems nustatyti tarifus. Reikia nepamiršti, kad kai kuriuose valstybėse yra labai nedidelių uostų ir labai svarbu, padaryti taip, kad vidaus operatoriai ir toliau galėtų tuose uostuose veikti. Visuose uostuose, visuose regionuose, visuose, e, e, visuose šalyse š, e, sąlygos skiriasi, skirtingos paslaugos siūlomos, taigi tokios būtų priežastys. O aš dar norėčiau paminėti tai, kad uostų valdytojai uostų zonose turėtų galėti kurti savo reikalavimus e, e, paslaugų teikėjams, kalbant apie aplinkosaugą, apie saugumą. Tad čia reikėtų irgi nustatyti kažkokias galbūt bendras taisyklės. Tarybos pasiūlyme galima perskaityti, kad e, minima vidaus kontrolė Mes manome, kad tokią kontrolę turėtų atlikti kompetentinga institucija valstybės narės viduje. Nereikėtų ieškoti kažko kito. Kai kurios tarnybos e, yra E, geros ir ne tik tais vartotojai, bet ir apskritai uosto funkcionavimui, tad reikėtų, kad ir toliau jos būtų tęsiamas. Turėtų, e, žinoma, uostuose būti daugiau lankstumo, dabar vartotojai ir vartotojų grupės vysto lankščius santykius, reikėtų, kad ir toliau tai būtų. Tas lankstumas ir toliau turi, būti, turi išlikti priklausomai nuo studijų dydžio ir e, nuo um, e, jo, jo vartotojų. At, e, sėkmės ponui Fleckenstein tikrai nelengva buvo, labai daug buvo pademonstruota geros valios, o toliau reikalingas lankstumas, kad galėtumėm eiti toliau. Ačiū, ponas Keith Taylor. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju ir ponui Fleckensteinui už jo visą iki šiol atliktą darbą ir linkiu jam sėkmės dirbant toliau. Jau buvo dvi nesėkmingo, du nesėkmingi bandymai liberalizuoti uosto paslaugas ir jų metu buvo akivaizdu, kad uostų darbuotojai kategoriškai prieštarauja rinkos atverimui, bet komisija vis tiek nori sukurti reglamentą, kuris būtų konkrečiai šiam sektoriu skirtas. Ir komisija ne vieną kartą jau kalbėjo apie įvairias iniciatyvas e, dėl valstybės paramos uostams, 2013 e, metų pabaigoje tai buvo padaryta, bet man atrodo, kad vanduo čia dar yra tikrai pakankamai drumstas, dėl to kokios būtų taisyklės, pagal kurias turėtų būti teikiama valstybės pagalba. Todėl mes, mano frakcija, tikrai norėtų, kad eitume į priekį pamažu, kad palengva prieitume prie tos prieinamos e, valstybės paramos uostams. Manau, kad nereikėtų kalbėti vien tik tai apie uostų paslaugas, nežiūrinti tai, kiek galima skirti visam tam lėšų. Ir aš tikrai nekovoju vien už Junktinę karalystę, bet už visą Europos Sąjungą. Bet visi Junktinės karalystės uostai e, prieštarauja tokiam rinkos atverimui. Ir iš ankstesnio teisės akto jau yra akivaizdu, kad Europos parlamento dauguma, įskaitant ir žaliuosius, nori, kad e, gilinimas, dugno gilinimas e, nebūtų reikalaujamas Komisija savo ambicijas, tiesą sakant, sumažino ir pasiūlyme dabar yra kalbama apie tokius svarbius dalykus kaip žalioji logistika, ekologiška logistika, yra alternatyvus kūras, tai yra geriau, bet visam tam būtų reikalingos nuostatos, kurios būtų teisiškai privalomos. Be to reikėtų atlikti įvertinimus dėl e, logistikos galimybių ir e, koordinavimo galimybių tarp skirtingų valstybių narių uostų. Kai kas šitą teisės aktą vadina teisės aktų trims didiesiams uostams, bet tai yra klaida. Aš manau, kad reikėtų kalbėti apie e, ne pačius didžiausius uostus, bet tuos uostus, kurie yra arčiausiai E, kelionės tikslui, kurį turi būti gabenamos prekės. Tai būtų reikalinga tam, kad e, prekes būtų galima gabenti ne vien tik tai keliais, bet ir e, jūromis, jūr, vandens keliais. Tokiu būdu užtikrintume daugiau šio transporto naudojimą, apie ką čia yra tiek daug kalbama. Be to, reikia užtikrinti pajėgumus, ypatingai viduržėme jūros uostuose, tam, kad išvengtume pernelyg didelių transporto srautų keliais, sausumos keliais. O kad to pasiektume, reikės dar įtikinti šio reglamento apskritai pridėtinę vertę visas interesuotas pusės. Ir dabar kyla baimių, kad teisės aktas sumažins socialinės normas ir taip pat neužtikrins darbuotojų teisių Aš stengiausi būti konstruktyvus ir pasiūlyti pakeitimų, kurie pagerintų teksto kokybę. Kartu su pranešėju bandžiau tą daryti, bet man tikrai daug labiau patiktų pasiūlymas, kuris iš tiesų siūlytų spręsti uostų problemas ir integruotų e, uostų politiką į tvaraus transporto politiką platesnė prasme. Be to, Tik vieną kartą yra paminėtas trumpų atstumų gabenimas jūrima, jūromis. E, tris kartus konstatuojimuose dalise ir vieną kartą e, straipsnių tekste. Ir po to yra teigiama, kad e, uostų mokesčiai gali būti įvairūs. Bet tai yra konstatuojamas faktas, bet nėra jokių pasiūlymų pateikta, kaip veiksmingai galima būtų naudotis trump, m, tą galimybę pervežti prekes trumpais atstumais jūromis. Ir dar noriu pasakyti, kad didžiausia bėda čia ir yra, kad e, šitame pasiūlyme nėra užtikrinamos visų darbuotojų teisės ir mažinamos, e, mažinami socialiniai standartai. Ir todėl aš manau, kad čia dar reikia padirbėti ir laukiu būsimo bendradarbiavimo šio klausimu. Dėkui toliau, Peter Lundgren. Ačiū, pane pirmininkė. Jūs Žinote, kad nesu didelis ES ir jos biurokratijos šalininkas. Nenorėčiau, kad ES reguliuotų viską, norėčiau, kad būtų reguliuojama tiek, kiek reikia. Suprantu, kad situacijas, kai kurias reikia tinkamai tvarkyti, reguliuoti. Ar reikalinga apeliacinė institucija? Taip, man atrodo, kad tai yra svarbu. Ar Galiausiai, ir galiausiai svarbu atkreipti dėmesį tai, ką turėsime, galiausiai ką sukursime. Įmonės, kurios planuoja savo ateitį, turėtų e, žinoti, kas jų laukia. Nereikėtų priimti tik sprendimų grinai tam, kad būtų priimti sprendimai. Būtina, kad jeigu nesutariama su vienu ar kitu tiekėju, būtų galima pasirinkti kitą. Iš čia gali kilti problemų ir, pavyzdžiui, gali iškilti darbo teisės įvairių klausimų, darbuotojų teisų klausimų. jeigu, pavyzdžiui, viena ar kita kaina buvo, viena ar kita kaina buvo susitėta su tiekėju ir jinai keičiasi, vėlgi svarbu turėti galimybės diskutuoti apie tai. Nereikėtų, kad atsidurtume tokioje padėtėje, kai pavojus kyla darbuotojų saugumui, nes suprantame, kad darbuotojai pirmiausia nori, kad kuo mažesnės būtų kainos, nes tai aktualu transporto sektoriuje. Tačiau nereikėtų, kad tame sektoriu būtų priimamos netinkamos priemonės. Kai dėl biurokratijos, taip, ją prižiūrėt būtina. Ir mes, mes norėtume sukurti tokias įmonės, kur popierizmo būtų kuo mažiau, kuri veikia galbūt elektroniniu būdu, tvarkydama savo reikalus 12 tonų popieriaus per dieną, tiek sunaudojama šiandien biurokratinėse struktūrose. Tad mes su to biurokratijos monstru turime kovoti labai ryštingai. Tos pačios taisyklės turi būti taikomos visiems. Turime susitelkti būtent prie šios realybės. Pažiūrėkime, kas gyvyko transporto sektorijoje. Buvo pritaikytos įvairios taisyklės, skirtingos taisyklės, o mums reikia su tuo tvarkytis, nes matome, kas vyksta įvairiose transporto sektoriuose. Ar kalbėtume ar kelių transporto arba kitokį. Matome, kad dėl tų taisyklių skirtumų kyla daug problemų. Dėkui, pirmininkas. Ačiū. Išklausėme šešėlinių pranešėjų ir prieš tęsiant mūsų darbą toliau, norėčiau pasveikinti 13 asmenų grupę atvykusią iš Osnabriuko. Jie pakvietė kolega Markus Piper. Sveikiname jūs čia mūsų transporto komiteto posėdyje. Šiek tiek vėluojame pagal savo darbų grafiką. Kalbėtojų sąrašas yra pakankamai ilgas. E, dabar girdite pavardės tų, kurie pasisakys diskusijoje. Liberatski. Und Lucy Anderson? Dann ist sie. Prašom, kolega. Baigiame. Dabar kalbėtų sąrašą, jo nebetesime. Mhm. Okay, dann nehmen wir ja. Den Jackie den Foster? Mhm. Dann machen wir anderthalb Minuten und ich bitte, die Zeit einzuhalten, sonst. Pusantros minutės kiekvienam kalbėtojui, kvieščiau laikytis pasisakymų laiko, kitaip nesuspėsime užbaigti jūsų darbų. Tomas Poreba, prašau. Pone pirmininkė. Iš karto pereisiu prie klausimo esmės, nes kalbėtojų norinčių pasisakyti yra daug. Ačiū pranešėjui, kuris labai blaiviai išdėstė savo požiūrį. Norėčiau paklausti, ponė pranešiau, kokią, kokios pozicijos laikotės dėl ribojimų skaičiaus asmenų, kurie gali naudotis uosto paslaugomis. Aš Norėčiau, kad ši dalis būtų išbraukta iš teksto. Kaip Jūs manote, kokia Jūsų nuomonė šiuo klausimu? Taip pat, ką manote apie būtinybę turėti naują struktūrą, naują organą, kuris prižiūrėtų ar gerai taikomos teksto projekte išdėstytos taisyklės. Ir vartotojų teisų taryba. Man atrodo, kad tai bus papildoma biurokratinė našta, bent jau mano požiūriu. Ir dar. Ką manote apie tokias sudėtingas situacijas, kai atsiras darbuotojų pigios darbo jėgos, kurie tiks iš kitų, ne ES valstybių? Europos dokeriams tai gali kelti problemų. Tai štai tiek būtų klausimų. Tema, žinau, sunki, kaip minėjo mūsų posėdžio pirmininkas. Būtent dėl to mes prie jos taip ilgai ir atoliai visi dirbame. Ačiū už atsakymus yra tokių pasiekmių, kurios bus labai rimtos uostams. Mes visi tai puikiai suvokiame. Ačiū. Danke sehr, Luis de Grandes Pascal. Ačiū, kolega Luis de Grandes Pascal. Ačiū, pane pirmininkė. Galiausiai pasižiūrėsime, kaip viskas vyksta. Kol kas man atrodo, kad viskas vyko labai nesklandžiai. 2003-aisiais nebuvo pasiektas sėkmės, o dabar irgi reikės labai e, ambicingai elgtis, kad pavyko užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Aš žinau, kad mūsų pranešėjas e, e, veikia labai tiksliai, labai aiškiai ir šį kartą mūsų komitete, man atrodo, drąsos ir valios nepritrūks. Taip, be abejo, reikės grįžti prie atskirų detalių. Ir pirmiausia, norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriems nepritariu. Nemanau, kad bus įmanoma šį reglamentą suderinti su valstybių atsakomybė. E, valstybės atsakomybę, kai kalbame apie uostų valdymą. Manau, kad turėsime progą ateityje dar apie tai padiskutuoti. Nesu, nepritarėme taip pat ir tai minčiai, kad čia nebūtų įtrauktos kai kurios uostų tarnybos. Dabar uosto gilinimo darbai. Ne, manau, kad šį klausimą irgi reikėtų išbraukti, nes manau, kad yra įmanoma užtikrinti saugumą ir šioje srityje. Tačiau be abejo reikės gerinti konkurencingumą. Be abejo, žinome, kad dideli krovinių srautai yra pervežami jūromis. Ta srity reikia reguliuoti. Be abejo, reikia užtikrinti darbuotojų teisės, užtikrinti jiems saugias darbo vietas. Tačiau turime e, čia užtikrinti tam tikrą pertvarką, o ne palikti viską nejudinamą dar ilgiems metams. Manau, kad konkurencija turėtų atlikti savo funkciją. Ačiū. Kolegė Lukašinska. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat iš karto tiesiai šviesiai pasisakysiu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. tekstų sakoma siekiama padidinti konkurenciją, tačiau man atrodo, kad išskaitau kai kurias nuostatas, suprantu, kad konkurencija bus ribojama. Trūksta uosto tarnybų apibrėžimo. Jo labiau, kad sakoma, reikės mokėti už naudojimąsi uosto infrastruktūromis. Viskas turi būti labai aišku, labai aiškiai apibriešta, kad nebūtų jokios galimybės kaip nors neteisingai tą tekstą interpretuoti. Dėl trečio straipsnio pirmos dalies man kyla susirūpinimas Ten yra pasakyta, jog reglamentas būtų taikomas toms struktūroms, kurių būsnė yra Europos Sąjungoje. Aš manau, kad tai turėtų būti taikoma taip pat ir tiems, kurie teikia paslaugas Europos Sąjungos teritorijoje, net jeigu jų būstinė yra kitur. Nes priešingų atveju tai bus tas dokumentas, kuris suteiks privilegijų trečiųjų šalių subjektams ir nukentės tie, kurių būstinės yra Europos Sąjungoje. Kai dėl galimybės turėti vienodus kriterijus, minimalius kriterijus uostų paslaugoms, nežinau, ar tai yra įmanoma. Galbūt uostų valdytojai galėtų patys reguliuoti prieigą prie uostų veiklos kai kuriais atvejais, ar palengvinti tą prieigą, o, o kai kuriems galbūt pasunkinti. Abejoju dėl vidaus vadinamųjų operatorių, nes man susidaro įspūdis, kad tai prieštarauja dabartiniai uostų valdymo praktikai. Nes susiklosto tokia situacija, apie kurią norėčiau pateikti pavyzdį. Privatus operatoriai turės, privatus subjektai turės konkuruoti su uostų kai kurioms struktūromis. Klausimų tikrai daug, bet aš tikrai pateiksiu pakeitimų. Kvieščiau visus laikytis jums skirto pasisakymų lauko, lai, laiko. Ponas Mizulvė, ačiū ponė pirmininkė. Esu iš Marselio. Tai yra didžiausias Prancūzijos uostas, antras viduržėmio jūroje, penktas europinis uostas. E, Tad e, es, man tikrai labai įdomu viskas, kas padėtų uostams pasiekti didesnį konkurencingumą. Tad man atrodo, kad finansinis didesnis skaidrumas, man atrodo, yra svarbus dalykas, tačiau, mažė, tačiau liberalizavimas nebebūtų toks aktualus. Be abejo, yra tokių veiklų, kuriems nereikia taikyti, pavyzdžiui, e, kad ir lotsmanų veikla, pavyzdžiui, kad ir uosto gilinimo darbai, kad ir kiti kai kurie dalykai. Saugumas, efektyvumas, techniškumas, visa tai yra svarbus aspektai. Tačiau kila klausimas, kokios naudos laukiama iš galimo liberalizavimo. Man atrodo, tai yra principiniai dalykai, tačiau manau, kad Europos komisijos minima veikla padės pasiekti didesnio konkurencingumo, jeigu išorės operatorius bus, e, išorės subjektams bus atverta šita veikla, jo labiau, kad kritinė masė mūsųse dar nėra tam reikiama pasiekta. Dėkui. Ačiū, kad laikėtės jums skirto pasisakymo laiko ir ačiū už jūsų komentarą σκληρή δουλειά του κυρίου Φλεκενστάιν να αποδώσει καρπούς με μια όρημη έκθεση. Ačiū. Aš labai tikiuosi, kad šį kartą ponas Lekenšteino darbas duos vaisių ir bus parengtas geras pranešimas. Tikrai yra nesažininka konkurencija, kalbant apie valstybės paramos naudojimą ir reikia atkreipti tai dėmesį, reikia užtikrinti skaidrumą čia, kadangi skaidrumas ir yra vienas iš pagrindinių ramščių pono Fleckensteino pranešime. Ir taip pat e, prieiga prie rinkos turi būti užtikrinama keliems ir turi būti galima rinktis iš kelių paslaugos teikėjų. Uostai yra labai ypatinga vieta, taigi reikia užtikrinti ten ir saugumą. Taigi turi būti galimybė rinktis iš kelių paslaugos teikėjų, bet e, visą tai turi būti vykdoma skaidriai. Negalime visko apsiriboti ir negalime per nelik laisvai visko palikti, kaip buvo vidurumžiais. Nepamirškime, kaip vyksta, vis, viskas vyksta Graikijoje, pavyzdžiui, jeigu uostas ar prieplauka priklauso ir kiniečiams ir jeigu darbuotojai yra sužeidžiami, tuomet e, nu, jų nugabenimas į ligoninės yra išskaičiuojamas iš atlyginimo. Klaudija Tapadėl. Ačiū. Taip, tai yra labai jautrus klausimas, bet ir labai svarbus klausimas. Labai svarbu, kad būtų galų galia nustatytos taisyklės ir reglamentavimas, nes tikrai uostų paslaugos yra labai svarbi mūsų ekonomikos dalis. Bet yra dar keletas dalykų, ką reikės išsiaiškinti. Pavyzdžiui, kalbant apie veiklą vykdomą uoste. Visos tos paslaugos turi būti deramai reglamentuojamos. Mes žinome, kad yra tam tikros problemos susijusios su dempingu ir kai kurie kolegos jau apie tai minėjo, taigi tą reikia patikslinti. Taip pat reikia žiūrėti, kaip būtų galima užtikrinti geresnį e, koordinavimą tarp įvairių veiklų uostose ir kaip užtikrinti daugiau skaidrumo iš finansinės pusės, koks galėtų būti bendradarbiavimas tarp uostų savininkų, viešųjų valdžios institucijų. Be to, uostų infrastruktūra turi būti e, kuriama ir naudojama skaidriai. Ir jeigu mes tų dabar aktualių problemų neišspręsime ir neparengsime iškaus reglamento, tai tikrai atsiras tokių uostų, kur investuojama bus pagal transeuropinių transporto tinklų programą, o to nebuvo siekiama. Mes norime, kad būtų užtikrintas didesnis finansavimas uostams, bet mes norime, kad rinko, ES rinka būtų skaidri ir konkurencinga. Aš esu iš miesto, kuris yra trečias pagal dydį uostas ES, bet ne visą laiką aiškiai ten yra per, pervežamos prekės. Dėkui, panas, panas Lepratskis. Dėkui pirmininkė, nedaug laiko tai turiu, taigi turiu pasakyti, kad mes nesutinkame su, aš nesutinku su kolega, nereikia reglamento. Mūsų tikslas tikrai nėra kurti reglamentą. Tai pirma. Antra, tikrai negalime sveikinti kažkokio pasiūlymo, kuris mus suvaržys. Trečia, čia kalbame ne vien tik tai apie konkurencingumą, bet ir apie atitikti. Taigi, kuris uostas turėtų būti kompetentingas, Madeiroje arba Maltoje. Nepamirškime, kad dar yra ir viešų paslaugų teikimo prievalė. Na ir galiausiai, jeigu norime bendros vidaus rinkos, tai kaip komisija sako, jūrų transporto pritraukimas yra svarbiausia, turi būti užtikrinta užtikrintas lengva, lengva prieiga. Tam reikalinga daugiau skaidrumo, bet skaidrumas pats savaime neturėtų būti tikslas, pagrindinis tikslas. Didžiausias tikslas yra e, sklandi ir veiksminga uostų veikla, taip pat patikimos paslaugos. Mm, taip pat galime nepamiršti mūsų pirmininko žodžių. Mes jau čia trečią kartą bandome padaryti tą patį. Ir ar atmesime visą pasiūlymą? Pagalvokime. Pranešėjas, kaip matėme, susidūrė su daugybė įvairiausių dilemų ir sunkumų. O žinov, čia kiti uostai, Danskas, Dinė, daugybė uostų yra Lenkijoje ir aš žinau, kad daug darbuotojų tose uostuose prieštarautų bet kokiam tokiam reglamentavimui. Dėkui. Ačiū, Lius Anderson. Dėkui. Aš manau, kad rinkos atverimas čia neturėtų būti pasiūlymo esmė, bet bėda yra ta, kad mes žinome, kad laivų savininkai nenori to ir komisija, komisija to nori. Todėl Aš sutinku su anksčiau kalbėjusiais kolegomis, kad šitas pasiūlymas yra pavojingas. Ji, nei viename komisijos parengtame dokumente, parengtame per pastarosius metus, nėra įrodymų, kad tai, kas siūloma, tikrai padės uostams, padidins investicijas į juos, padidins e, darbuotojų saugumą. Čia Man atrodo, priešingai gali atsitikti, kad iškils grėsmė darbo vietoms ir darbo sąlygos suprastės iki pat dugno. Ir todėl sutinku su kolegomis iš GUE ir žali, iš žaliųjų frakcijos, kad šitas pasiūlymas tikrai nepadės nei saugoti viešųjų paslaugų kokybės, nei užtikrinti saugumo. Taip, mes norime teisinę tikrumo, kalbėdami apie valstybės pagalbą uostams, bet tikrai tai neturėtų būti daroma visiškai neįmanomo pasiūlymo būdu. Ir daug kolegų pasakė jau, kad šitas pasiūlymas turi savyje daugybę sunkumų, kad ir kaip puikiai mūsų pranešėjas už to klausimų tvarkosi, man atrodo, kad šio pasiūlymo svarstymas tikrai nėra pats geriausias būdas naudoti mūsų komiteto laiką. Be to, jeigu esmė čia yra skaidrumas, tai manau turėtų ir būti pasiūlymas skirtas grinai skaidrumui visam transporto sektoriui, nes žinome, kad skaidrumas nėra svarbus vien tik tai uostams. Taigi tai yra labai svarbu ir aš labai raginčiau e, ne bandyti sukurti daugiau prieigos prie uostų, kaip kad yra siūloma. Jau ir taip yra to sprygos sukūrėma nemažai, yra e, nustatyti nauji teisės aktai reglamentuojantis viešuosius pirkimus, jie taip pat yra taikomi e, pasiūlymams, taigi man atrodo, kad šito pasiūlymo apskritai nereikia ir aš labai tikiuosi, kad mūsų komitetas sugebės įtikinti atmesti šitą pakeitimą apskritai, šitą pranešimą apskritai. Džeki, dėkui pirmininkė. Taip, kai kurie iš mūsų, kurie čia dirbame jau ilgiau, atsimename, kad šitą klausimą jau kalbėjome ir seniau. Aš nežinau, ar kolegos esate skaitę e, tarybos bendrai požiūrį. Ten yra daroma pažanga, bet noriu pasakyti, kad e, yra šiokia tokia istorija, kurią turime atsiminti. Yra buvę atveju, kai uostai buvo apskaitai privatizuojami ir įsivaizduokite, kaip pasikeičia darbuotojų sąlygos tada. Taigi aišku, uostų sistema skirtinga skirtingose valstybėse narėse, vienur yra labai liberali, kitur ne. Na, kaip pranešėjas žino, pažangos mes šiekios tokios padarėme ir vienas iš svarbiausių klausimų visą laiką yra ta minėta veikla, e, dugno gilinimas, e, atliekų šalinimas ir panašiai. Aš tikrai nenorėčiau pakengti tam, kas buvo pasiekta per pastarosius metus, bet dėrybose taryboje nebuvo padaryta pakankamai pažangos, kalbant apie e, laivų atliekų gabenimą ir kitas aktualias temas. Todėl, manau, į šitos dalykus reikėtų visų pirma gilintis. Mes norėtume, kad būtų sukurtos geros sąlygos konkurencijai, bet e, kalbant apie valstybės pagalbą, paramą tikrai, manau, čia daug liko darbo nuveikti Be to, vidaus rinka turėtų būti sukurta, bet konkurencija turėtų vykti tarp vidaus uostų. Taigi, iš jungtinės karalystės pusės žiūrint, dar mes tikrai ne, neprieėmė susitarimo ir ponui e, Fleckensteinui darbas teko tikrai nelengvas, bet jungtinė karalystė tik nenori nieko daug labiau griežtinti ar laisvinti čia. Dėkui, toliau ponas Unidė iš komisijos ir noriu vieną dalyką pasakyti, kad 2013 metais mes pirmą kartą buvo atmest 2003 metais buvo atmestas uostų paketas pirmą kartą, 2004 metais antrą kartą taip įvyko, o dabar mes iš pono Kalas vėl gavome šitą pasiūlymą, taigi jau net ne trečią, o ketvirtą kartą svarstame šitą klausimą ir todėl labai įdomu pasiklausyti, kągi komisija turi pasakyti kaip pagrysti tokį pasiūlymą. Ir ar ponas Lekenšteinas yra teisus. Taigi, prašau. Labą dieną visiems. Dėkoju už tai, kad apibendrinote šio ryto diskusijas. Tikrai labai intensyvios diskusijos, net ir su istorinė perspektyva. Ir jūs man suteikėte progą dar vieną kartą pasakyti, kad šita trečiasis bandymas, kaip jūs jį pavadinote, yra kitoks. Jis skiriasi nuo ankstesnių dviejų pasiūlymų. Ne vien dėl to, kad naujasis komisaras yra labai pragmatiškas, kaip ponas Fleckenstein paminėjo, bet taip pat mes pasimokėme iš praeities patirčių ir pateikėme tokį dabartinį pasiūlymą, kuriame yra daug daugiau dėmesio skiriama ES viduje egzistuojančiai įvairoviai veiklų įvairoviai ir taip pat uostų veiklos organizavimo įvairoviai. Be to, šiame pasiūlyme yra išlaikomas proporcingumo principas, nes pasiūlymas apima visus transeuropinių transporto tinklų uostus, tuos antrinius uostus ir visus tinklams priklausančius uostus, iš viso 329 uostus Europos Sąjungoje, iš jų 104 priklauso pagrindiniams tinklams. Ir mes taip pat čia apimame visus pagrindinius dalykus, visus svarbiausius e, būdus, kaip e, būtų galima e, padaryti judėjimą uostose veiksmingesnių. Ir aš manau, kad pasiūlydami šitą reglamentą mes labiausiai prisidedame prie uostų veiklos žalinimo, ekologinimo Ir dar kas yra kitaip negu anksčiau, tai yra tai, kad šiame pasiūlyme labai daug dėmesio skiriama skaidrumui, būtent finansų skaidrumui. Dabartinės viešųjų pirkimų taisyklės ir netgi naujosios taisyklės, kurios įsigalios nuo kitų metų, e, yra nepakankamos. Kalbant apie uostų veiklą, reikia skaidrumą didinti dar labiau ir tą padaryti ir siekia šis pasiūlymas. Ir galiausiai dėl prieigos prie rinkos ir labai džiaugiuosi, kad šį rytą išgirdau e, ne vieną iš jūsų, sakant, kad rinkos aspekto nereikėtų visiškai atmesti, bet jūs jį pripažinote kaip papildomą svarbų aspektą. Taip, iš tiesų tai yra svarbus aspektas. Ir mes nesiūlome visiškai laisvos rinkos sukurti uostuose. Kai kurios valstybės narės yra pasirinkusios tokį būdą, Junktinė karalystė yra visai neblogas pavyzdys, kaip reglamentuoti uostus, bet tai yra aišku ne vienintelis pavyzdys Europos Sąjungoje. Ir dar kas mums yra svarbu, tai užtikrinti, kad institucijos, e, sakingos valdžios institucijos galėtų rinktis. Mes norime užtikrinti tą pasirinkimo galimybę parinkti, kokio veikla bus vykdoma uoste. Dar vienas pridėtinės vertės aspektas čia yra tai, kad yra numatomi saugikliai. Nemažai bylų susijusių su uostais atsiduria teismuose, o uostai iš tikrųjų yra labai svarbus ir pernelyg svarbus, kad sprendimas būtų paliekamas vien tik tai teisėjams tiek nacionaliniu lygiu, tiek europiniu lygiu. Ir todėl mes įtraukėme šitą rinkos aspektą į reglamento pasiūlymą. Taigi tokiu būdu sukūrėme saugiklius. Be to galimybė perkelti ir užtikrinti darbuotojų teisės, čia irgi labai svarbus saugiklis, kalbant apie gerų socialinių sąlygų uostose sukūrimą. Taip pat mes pripažįstame, kad uosto veikla yra organizuojama kitaip ir todėl mes paliekame daug laisvės mm, rinktis patiems uostams, mm, galimybę naudotis vidaus veiklos vykdytojų paslaugomis. Ir uostai žinau, kad to tikrai labai nori. Taigi tokia galimybė yra paliekama Ir mes tikrai nesiginčijame dėl to, kad e, išskirtinės teisės uostuose e, bus e, pagrindinis dalykas. Taigi tuo skiriasi šitas pasiūlymas nuo ankstesnių. Be to, mes čia neapimame mm, ir keleivių teisų, nors kai kurie iš jūsų galbūt būtumėte to pageidavę. Taip pat mes čia nekalbame apie krovinių pervežimo e, taisyklės, e, kaip buvo daroma anksčiau. Dar porą žodžių dėl valstybės paramos. Pranešėjo ponas Lekenšteino darbas, beje, labai malonu jį matyti vėl šiame komitete. E, jo darbas tikrai labai padėjo rasti ryšį su daugeliu iš jūsų ir mm, priminė mums įsipareigojimą iki šių metų pabaigos, iki šių metų gruodžio mėnesio atnaujinta bendrų išimčių uostams pasiūlymą. Ir man atrodo, kad tai bus irgi labai gera naujovė, vertinant uostų veiklą, nustatant konkuren... konkurencijos taisyklės ir sukuriant teisinį tikrumą. Beje, uostams labai reikia naujų investicijų. Prisimenant vakarykštės diskusijas su koordinatoriais, mes kartu su EIV peržiūrėjome visas galimybės uostose, kaip rasti naujų lėšų, e, pamatėme, kad, svarbiaus, kad pagrindinis lėšų gavėjas, kuriam reikalingos investicijos šiuo metu yra uostai. Ir todėl šio pasiūlymo pridėtinė vertė yra akivaizdi. Tiesa, taryba vienu metu norėjo reglamentą paversti direktyvą, tą reikia pripažinti, bet mes sugebėjome juos įtikinti, kad reglamentas yra naudingesnis, nes jisai suteikia daugiau teisinio aiškumo ir taip pat ir privatiems veikėjams, kadangi reglamentas yra taikomas tiesiogiai ir pilnai ir jis galioja visiems veiklos vykdytojams. Toliau dėl socialinio aspekto. Na, kalbant apie socialinius aspektus, visą laiką yra vietos, kur tobulėti. Ir mes savo ruoštų pasistengėme pasigilinti į kai kuriuos aspektus giliau, bet kalbant apie darbo vietų kūrimą uostose ir darbo sąlygų gerinimą uostose, tai visų pirma mes turėtume sukurti aiškę sistemą, pagal kurią ES uostai galėtų aukti ir stiprėti ir juose veiklos mastai tik auktų. Dėkui. Dėkuoju. Ir pabaigai žodis apibendrinimui kolegai Flagenstein. Dėkuoju, sako praneštėjas. Ačiū už jūsų pamastymus, jūsų išvalgas ir už pareikštus nesutikimo žodžius. Kai Kas iš, e, iš kolegų, iš mano pačities frakcijos pareiškia, kad negali visam kam pritarti. E, visa tai man padės, kaip ten bebūtų. Socialdemokratai yra atvira frakcija. Tai yra labai gyva frakcija, kuri ieško diskusijų visais atvejais, kai tik yra proga. Diskusijoje buvo paminėti, kai kurie dalykai aš pasisakau už reglamentą, nes direktyva e, galima, direktyvą galima naudoti tada, kai reglamento panaudoti neišeina. Reglamentas yra tiksliau. E, manau, kad tai būtų geras sprendimas. Ar mums reikia to reglamento, e, tai tik mes tarpusavį galim nuspręsti. Mes iki šiol manėme, kad reikia, tai nėra nauja. Egzistuoja, aišku, įvairių atsakymų į šį klausimą. Ir manyčiau, kad kalbėti apie uostų nepriklausomybę yra ypatingai svarbu. Uostų e, tarifai, kai kalbam apie Madridų uostų, negali būti e, pritaikyti kažkur kitur arba dėl jų nuspręsti negalima kitur. Trečias skyrius. Mes, aš irgi manau, kad jo nereikėtų visiškai atsisakyti. Ten kalbame apie minimalės kokybės normas, apie viešasias paslaugas. Viso to negalima tiesiog imti ir išbraukti iš teksto. Turime pasižiūrėti, kas vyksta, jei nenorime suklysti. Kai kurios kategorijos darbuotojų turės būti perkeltos, tačiau apie tai reikėtų kalbėti kitose, kitose skyriuose. Buvo užduotas klausimas dėl priežiūros struktūros. Tai nėra ES kompetencijos sritis, ar tikrinti, ar viskas vyksta pagal taisyklės. Čia mes susitelkime pirmiausia prie naudotojų ir jų teisių. Ir Yra tokių tarnybų, kurios nenaudojamos kai kariuose uostose. Ir e, reikėtų, aišku, išsiaiškinti, kokias funkcijas turėtų atlikti mūsų minėtos kontrolės, kontrolės tarnybos. Na ir prieš paskutinis dalykas. Turime labai atidžiai stebėti, kad nebūtų sukurta dar daugiau biurokratijos. Na ir tekstu tarti mano teksto projektų. Kolegos jau kai kurie dalyvavo šio klausimų diskusijoje ir anksčiau. Ir manau, kad e, gerai, kad jūs matote skirtumą tarp komisijos požiūrio ir manojo. E, na taip, primtami reglamentą, ko gero, nepadarysime saugesnėmis tų darbo vietų. Ar nesuteiksim žmonėms daugiau garantijų, bet e, turime neužmiršti daugelio situacijos, manydami, kaip keičiasi padėtis. Europos komisija turėtų taip pat prie šio klausimo padirbėti, nes jeigu sieksime tik modernumo ir užmiršim visą kitą, tai nepavyks, tai bus negeras sprendimas. Gyvename 21 amžiuje Europoje ir šie klausimai tampa vis aktualesni, tad e, atsisakyti visų teisių, darbuotojų teisių tikrai būtų neišmintinga. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Baigėme pirmąją diskusiją dėl uostų paketo. E, šiuo klausimu dar diskutuosime ir kitą kartą, o dabar reikime prie kito darbo tvarkės klausimų, nuotolinių būdų pilotuojimų orlaivių sistemų, paprastai vadinamų bepiločiais orlaiviais, saugus naudojimas civilinės aviacijos srityje. Pone Foster yra mūsų pranešėja. Ich möchte diejenigen bitten, die den Saal verlassen, das leise zu tun, denn wir sind in Zeitdruck. Jeigu norėtumėte išeiti iš salės, tai kvieščiau uh, tą padaryti tyliai. I would ask to continue your discussion outside, please, because we are... Prašyčiau tęsti pokalbius už salės ribų. Dėkui pirmininkė. Kai baigsis kolegos kalbėtis, baigs kalbėtis arba šis iš salės, aš pradėsiu. Right, thank you, Chairman. Dėkui pirmininkė. Dauguma, manau, išėjo, pageidavusių išeiti. Aš ne, ne, neįsižeisiu, jeigu jums neįdomus bepiločiai lėktuvai. Now you, now you yes, I think that. Prašau. Taip, dėkui pirmininkė. Ponės ir ponai, kolegos, komiteto nariai. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę imtis šio projekto. Tai iš tikrųjų yra projektas, nes nieko labai konkretaus Europos institucijose skirto bepiločiams orlaiviams nėra. Nėra nei reglamento, nei direktyvos bet e, jie yra, tokie orlaiviai yra ir bus naudojami ir turbūt e, kuo toliau, tuo labiau. Dauguma kolegų, žinote, kad aš e, didžiąją savo darbinio gyvenimo dalį praleidau aviacijos sektoriuje ir čia dirbdamas laiką domėjausi aviacijos sektoriumi ir man jis visada buvo labai įdomus. Iš pradžių orlaiviai buvo labai triukšmingi, ir dabar jau jie tapo tokiais, kokie yra dabar komercinėje aviacijoje. Ir aš čia visos istorijos nepasakosiu, kaip keitėsi aviacijos sektorius, bet galiu pasakyti, kad jį prasidėjo prieš porą tūkstančių metų, kai kiniečiai e, ėmė skraidyti aitvarais. Ir taip pat mes visi žinome Leonardo da Vinčio piešinius, nors jis nesistengia nieko pastatyti pagal juos, o taip pat yra labai garsus fizikai Džordžas Kailis, kuris e, sukūrė aerodinamikos pagrindus. Taigi per pastarį šimtmetį buvo daug e, pirmaujančių, e, tai ar tai buvo prancūzai, ar amerikiečiai, ar britai, visame pasaulyje buvo domimasi šiais klausimais ir iš tikrųjų aviacija nuėjo milžinišką kelią. Ir reikia, aišku, nepamiršti e, lėktuvų variklių. Taigi mes tikrai galime stebėti didžiulius pasikeitimus. Be to, raketos buvo paleistos į menulį. Daugybė vairiausių dalykų matėme. Ir taigi, tie renginiai, kurie skraido nepilotuojami žmogaus arba pilotuojami per atstumą, nėra kažkas labai naujo. Ir todėl aš čia parengiau tą darbinį dokumentą. Aš jo viso čia neskaitysiu, tik tai trumpai pristatysiu. Ir e, tikiuosi, kad jis jau yra dabar išleis, išverstas ir perskaitysiu pagrindinius dalykus. Taigi, nuotoliniu būdu valdomi orlaiviai, bent jau iš Britų e, pusės, pirmą kartą buvo panaudoti 1929 metais. Ir mes galime juos vadinti kaip norime, bepiločiais orlaiviais ar, ar kaip nors kitaip. Per paskutinius 15 metų jie ypatingai aktyviai yra naudojami. Turbūt dauguma iš mūsų yra žinomi karinio naudojimo bepiločiai orlaiviai, nes jie padeda E, atlikti tai, ko žmonės negali ir mes e, matome, kaip keičiasi technologijos, kaip jos yra tobulinamos, kad tie bepiločiai orlaiviai galėtų būti naudojami ir komerciniais tikslais. Be to, taigi e, tokie bepiločiai orlaiviai yra įtraukiami į aviacijos veiklą, kurią apima Horizontas 2020, bendras Europos dangus ir kitos iniciatyvos. Taigi aviacijos sektoriuje nuo gamintojo iki galtinio vartotojo kelias yra didžiulis ir darbo vietų galimybės čia yra taip pat milžiniška ir technologijų vystimosi galimybės yra didžiulės. Todėl labai svarbu, kad mes nustatytume ir laikytumėmės aukščiausios klasės gamybos standartų Tai yra labai svarbu ES įmonėms. Tai pateiksiu pavyzdį. Vien Junktinėje karalystėje yra e, daugiau negu 600 išduodama e, sertifikatų Taip pat tokie bepločiai orlaiviai yra naudojami įvairiausiose operacijose, pavyzdžiui, paieškose, e, įvykus stikinėms nelaimėms, kitoms avarijoms ir panašiai. Prancūzijoje jie yra naudojami kovoti su miškų gaisrais. Ir taip pat, kai vyksta didžiulės katastrofos, kur žmonės, žmonėms yra neįžengiama, be piločiai orlaiviai yra labai naudingi. Todėl mes turime pripažinti, koks čia yra didžiulis potencialas. Žinoma, mes žinome, kad komisija 2012 metais sukūrė darbo grupę ir jau gilinasi šitą klausimą. Ir valstybės narės ir komisija pripažino, koks yra didžiulis potencialas kad mes turime jį, jo pasinaudoti. Ne tik tai čia, bet ir visame pasaulyje. Ir šiandieną jau buvo paminėta naujoji komisija, ponas Kalas pripažino, kad reikia imtis veiksmų ir šioje srityje. Taigi dabar dėl tarptautinės dimensijos, nes dauguma europinių įmonių yra pirmaujančios visame pasaulyje, bet taip pat ir JAV rinka yra didžiulė, Japonija, Australija, Kinija. Taigi tikrai čia tarptautinis aspektas yra labai aktualus. Ir bendradarbiavimas, mano galva, jau vyksta pakankamai neblogai, bet prie to dar grįšiu netrukus. Bet klausimas yra, kaip mums elgtis, kaip vertinti bepiločius orlaivius. Ir e, mes galėtume juos suskirstyti į tris grupės žinome, kad viena grupė yra didžiuliai bepiločiai orlaiviai, kurie galėtų būti reglamento objektas. Mes net nelabai galime juos įsigilinti. Žinome, kad kitoje skalės pusėje yra mažyčiai bepiločiai lėktuviukai, kurie skraido e, virš Amazonės miškų ar po juos Ir tuos lėktuviukus galima uh, skraidinti kur tik norime, ir, bet mes uh, turbūt čia neturėtume kalbėti apie uh, tokius orlaivius, o vis tik tai turėtume kalbėti apie tą vidurinę grupę. Ir svarbiausia susitarti, kaip juos vertinti. Tai kaip sakiau, valstybės narės gamina tokius orlaivius ir taip pat jais naudojasi. Bet naudojimosi veikla yra teisėta tik tai tais atvejais, kai yra galiojantis nacionalinės teisės aktai. Ir yra taisyklė, kad visos operacijos atliekamos su be piločiais orlaiviais turi būti atliekamos gavus e, leidimą, licenciją. Tokiu būdu galima stebėti, kaip yra naudojami tokie orlaiviai, bet E, tokių licencijų nėra išduodama labai daug. Ir dabar galiu perėti prie komisijos dokumento. Su kuo mes visi sutinkame, ką komisija pasakė, tai būtent, kad mes turime uh, įsigilinti į privatumo apsaugojimą, domenų apsaugą, taip pat uh, licencijų teisingą išdavimą. Turime taip pat uh, turėti omenyje uh, mokslinius tyrimus ir plėtrą ir kitus dalykus. O kas mano galva yra labai svarbu, tai yra tai, kad neapsunkintume viską, nes į daugelį tų dalykų jau yra gilinamas jau dabar. Taigi, ką man reikėjo nuspręsti? Aš nusprendžiau. E, pasikalbėti ne su atskirais gamintojais ir suinteresuotomis pusėmis, bet su visais kartu. Ir buvo pakviesti visų pagrindinių veikėjų atstovai JATE, taip pat JARAS, Tarptautinių gamintojų asociacija, taip pat CEZAR atstovai, Britų civilinės aviacijos institucijos atstovai, Niderlandų transporto skyriaus, Eurokontrolės atstovai, taip pat pagrindiniai gamintojai, BA Systems, Airbus, Rolls Royce, taip pat visų gamintojų asociacija ir taip pat pilotų sąjungos atstovai dalyvavo susitikime. Nepamirškime Europos oro sporto, nes tai yra irgi labai svarbi dalis. Taigi pabandžiau pažvelgti į visų interesus. Ir Ta diskusija truko tris valandas, joje dalyvavo ir komisija, o po to mes su pirmininku nuvykome su visą delegaciją į Vašingtoną ir mums labai pasisekė, pavyko susitikti su FAA atstovais, su Senato atstovais ir pasiaiškiname, kokia yra jų e, nuomonė. Jie irgi laikosi panašios nuomonės, kad reikia eiti žingsnis po žingsnio, atvejs po atveju. Taigi nieko iš karto netmestume, niekam iš karto nepritartume ir nieko iš karto netmestume. Todėl mes nusprendėme, kad reikia pažiūrėti, kokios galimybės sąveikai e, tarp visų šių orlaivių gamintojų visame pasaulyje, taip pat tarp pirkėjų. Taigi, man atrodo, kad viskas pavyko gana sklandžiai. Po to įvyko puikus sustikimas Rygoje. Komisija ten pristatė Rygos deklaracijos principus ir taisyklės, kurios ten būtų išvadytos. E, visą informaciją jūs turite apie tą sustikimą. Taigi, kaip sakiau, mano pagrindinė mintis yra ta, kad čia mes galime gilintis į daug įvairiausių dalykų, tik man įdomu bus išklausyti, ką pasakys šešėliniai pranešėjai. Bet pagrindinė mintis mano kaip pranešėjas yra tokia, kad mm, Jaras yra labai svarbi institucija nustatanti taisyklės, kurios galioja visame pasaulyje. Ir aš manau, kad mes turime neieškoti sprendimo, kuris galiotų tik Europos Sąjungai. Manau, mes turime žvelgti plačiau ir įsilieti į tą tarptautinę uh, E, sritį, nes visi jai priklausome. Ir e, to reikėtų, kad taisyklės būtų parašytos paprastomis, paprastais žodžiais, paprastomis formuluotėmis. Taigi, pirmininkė, bendrai paėmus, manau, jeigu mes, mūsų komitetas, norėtume būti tarp pirmaujančiųjų, Tai nebus lengva, bet su visų jūsų pagalba ir visiems jums dalyvaujant, manau, mums pavyktų pasiūsti labai stiprų politinį signalą, e, kuris reikštų, kad mes esame pasirengę dideliems pokyčiams aviacijos sektoriuje ir kad mes galėtume užtikrinti, kad iš mūsų veiklos naudos turėtų visi. Taigi dėkuoju visiems uždėmesi ir lauksiu komentarų iš šešėlinių pranešėjų ir kitų narių. Dėkoju. Panas Mizelį, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Jis, lab, jis labai aiškiai išdėstė esamą kontekstą ir pasiūlė sprendimus šio laikiniai aviacijai. Ir tą filosofiją galėčiau rezimuoti dviem e, aspektais. Buvo išdėstytas bendras požiūris ir aiškios taisyklės suinteresuotiems subjektams ir operatoriams. E, numatyta kuo didesnė laisvė sektoriaus profesionalams ir kuo geresnė būtina numatyti apsaugą mūsų piliečiams. Mes čia, e, šioje srityje, turime pasinaudoti turimų kozerių, ar kalbėtume apie didelius ar mažus bepiločius orlaivius, Reikia pasakyti, kad mes vėluojame šioje srityje, ypač karinėje srityje, tačiau civilinio sektoriaus dėka tą vėlavimą galime pavyti. 2500 bepiločių orlaivių operatorių veikia e, Europos Sąjunga, 250 Švedijoje, 500 Prancūzijoje ir kitose šalyse jų skaičius taip pat nemenkas. Tad džiaugiuosi, kad ES institucijos pagaliau nori susitelkti prie šio jautraus klausimo ir kad yra rodoma valia žengti pirmin. Svarbiausias tikslas yra įtraukti į oro erdvės naudojimą bepiločius orlaivius, pirmiausia, civilinėje srityje. Tam būtina atitikti tam tikrus reikalavimus, būtina turėti aiškias skraidimo taisyklės, būtina turėti technologijas, kurios leistų užtikrinti saugumą ir saugą. E, Visą tai turi be abejo egzistuoti. Pranešėjas, be kita ko, pranešėja pabrėžia galimybę e, bendradarbiauti ir Mes aišku norime, kad gamintojai ir, ir, ir naudotojai šios sistemos galėtų sėkmingai veikti, tai padėtų be kita ko padidinti užimtumą. Tarptautinis bendradarbiavimas šios rytyje yra būtinas, neišvengiamas ir ES čia turėtų imtis veiksmų. Valstybės kurios reguliuoja šią veiklą, e, šią sritį yra daugiausia Europos valstybės. Tad mes Turime e, aiškiai parengti europinės taisyklės, kurias ginsime ir tarptautiniuose forumuose. Būtina, kad e, tie, kurie dėrėsis dėl to, turėtų labai aiškius įgaliojimus. E, kai dėl mūsų parlamento pranešimo EPP mano, kad ten turi būti aiškus ir realistiniai siūlymai susiję štai su kuo. Pirmiausia, skraidimo taisyklės taikomos turi, turi būti labai aiškios, taikomos bepiločiams orlaiviams dideliems ir mažiems. Taip pat teisė būtina užtikrinti piliečių apsaugą, būtina užtikrinti aišku teisėkuros proceso dalyvių darbą. Norėčiau pasakyti, kad iššūkis mums tenka didžiulis šioje srityje. Parlamentas neturi teisės nuvilti piliečių šią temą. Turime likti pionieriais kai kuriuose srityse. Kol kas šioje srityje nedaug yra taisyklių ir ribojimų, tad mums tenka puikus iššūkis ir būtų neišmintinga tokią progą praleisti. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Žodis kitam kolegai. Ja, čia... Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir turiu vieną dalyką pabrėžti. Dokumentas buvo paruoštas kolegos Fosterio ir buvo pateikta visai lė pasiūlymų, kurie pratese komisijos pasiūlymus pateiktus prieš porą ar trejata metų. Čia buvo labai teisingai pasakyta, kad bepiločių orlaivių sektorius iš tiesų Europoje turi didžiulį potencialą. Dar galima toliau nueiti ir pasakyti, kad šis sektorius techniniu požiūriu yra toks, kur Europa turi e, tikrai didžiulės, didžiulės laimės būti pasauliniu lyderiu. Manau, kad tai, kas čia yra siūloma, yra labai svarbu, svarbu saugumas, tačiau kita vertus. Reikia labai žiūrėti, kad būtų laikomasi piliečių teisių kad būtų apsaugoma e, jų privatus duomenys ir teisė į privatų gyvenimą. Mūsų frakcijos nuomonė reikia, kad e, nuostatos būtų išdėstytos europiniu mastu, tokiu būdu išvengtume rinkos susiskaldimo. ir e, teisės aktų skirtumų valstybėse narėse. Aš nesileisiu į detalės, tačiau pasižiūrėjus iš arčiau matosi, kad e, jungtinėse valst... E, jungtinėse... jungtinėje karalystėje ir Prancūzijoje tikrai nevienodi tie teisės aktai, tad reikia tikrai europinio požiūrio. Tai tikrai nepaprastas dalykas, bet labai svarbus Europai. Europa turi turėti uh, E, vieningą poziciją, ypatingai kalbant apie tarptautinės dėrybas. Šiandieną mes to neturime. Na ir kadangi mums trūksta laiko, kalbėsiu trumpai. Tris dalykus reikia pabrėžti. Pirmiausia, kalbant apie šio sektoriaus vystimasi, reikia, kad jisai būtų remiamas, remiamas moksliniais tyrimais ir vystimu. Kosmo e, į 2020 tai yra toks sektorius, kuris gali labai gerai vystytis. Toliau reikėtų pagalvoti apie naujus teisės aktus. Kai dabar skaitome komisijos dokumentus, tai matome, kad e, ekspertų grupė tuos klausimus nagrinėjo, tai yra labai gerai. Labai gerai e, tuos klausimus nagrinėti, diskutuoti ir panašiai, tačiau e, Pirmiausia, pamat, pirmiausia reikėtų, kad e, tarptautinė e, aviatorių agentūra, aviacijos agentūra turėtų vaidinti pagrindinį vaidmenį. Na ir žinoma, reikėtų pasižiūrėti, kogi mes norime - direktyvos, reglamento ar kažkokios rekomendacijos. Kol kas man dar visa tai neaišku ir manau, kad nuo pat pradžių reikėtų nusibriežti aiškius mūsų darbo keliamus tikslus. Ačiū. Danke sehr. Jetzt Matthijs van Miltenburg. Ja, dank. Dėkuoju, Matėjus von Wintelburg. Noriu padėkoti poniai Foster parengusiai darbo dokumentą. Jis iš tikrųjų labai svarbus, tai pirmas reikšmingas žingsnis rengiant pranešimą. Taigi dronų vadinamųjų bepiločių orlaivių sektorius yra tas, kur stimuliuojamas užimtumas, kur stimuliuojamos inovacijos. Aš taip pat pasisakau už taisyklės, kad būtų aišku, kokiam sąlygom galima investuoti. Pasisakau už taisyklės, kurios neužkerta kelio užimtumo plėtimui. Harmonizavimas dažnai stabdo pramonės inovacijas. Matome, kad egzistuoja nemažai skirtumų, skirtumų tarp valstybių narių, o pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ko mes siekiame šioje srityje. Europinės taisyklės turėtų būti tos, kurios padės žvelgti į ateitį, spręsti jos iššūkius, jos turėtų sustiprinti ES jėgas tarptautinėje arenoje, kalbant apie bepiločių orlavių naudojimą. E, komercinis tų orlaivių naudojimas be abejo yra, yra tas rytis, kur būtina atsižvelgti į ekonominį augimą, būtina atsižvelgti į užimtumo plėtrą. Nenoriu elgtis pedantiškai, tačiau noriu paminėti dar mano supratimu labai svarbų dalyką. Tai yra galimybė e, pateikti teisinius ieškinius Europos pripažinimas labai svarbus mokant tokių orlaivių valdytojus ir taip pat būtina užtikrinti privataus gyvenimo apsaugą, būtina taip pat dėkti tam tikrą platformą, kurios tikslas būtų užtikrinti tinkamą šio sektoriaus plėtrą. Dabar dėl tų teismo ieškinių galimų, aš manau, kad yra akivaizdu tai, jog to bepiločio orlaivio valdytojas yra atsakingas už išmintingą ir atsakingą to orlaivio naudojimą. Šis valdytojas turi būti tas asmuo, kurį galima identifikuoti bet kuriuo metu. Taip pat būtina žinoti, ar šio orlaivio savininkas yra jo valdytojas. Skry, komerciniams skrydžiams tokiems turėtų būti taikomos kvotos. Atsiekamumas yra būtinas dalykas, nors e, nesinorėtų tuo pat metu užkrauti per nelik didelės biurokratinės naštos. Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų parengtos aiškios taisyklės, kurios būtų paprastos taikyti, kad būtų tos taisyklės aiškios, e, jeigu prireikia baudžiamą atsakomybę pritaikyti arba jeigu prireikia atlyginti nuostolius e, šitokiam orlaiviui pridarius žalos. įvairių orlaivių tipų sertifikavimas. Europos e, oro erdvės saugos institucija yra kompetentinga tokį sertifikavimą atlikti. E, Jį gali sertifikuoti orlaivius iki 150 kg. Paskui e, reikėtų priimti kitus sprendimus, nes kol kas kriterijus yra tik svoris siekiant suteikti teisę sertifikuoti tokius orklaivius. Manau, kad turėtų būti kitų kriterijų. Ir kaip įvertinti riziką, kas turėtų sertifikuoti orlaivį tokiu atveju. Trečia. E, be piločių orlaivių valdytojų e, mokymo e, sertifikavimas. Kol kas tas klausimas nebuvo iškeltas. Tačiau, kolegos, Venkime to, kad įvairiose valstybėse šiuose tie egzistuotų skirtingos taisyklės. Nes tuomet nebebus galimybės kurti harmonizuotą rinką. Turėkime visiems vienodas taisyklės. Ir tada bepiločių orlaivių valdytojai galės savo profesiją verstis visoje Europos Sąjungoje. Na ir paskutinis aspektas privataus gyvenimo apsaugos užtikrinimas. Be abejo, tam būtina skirti deramą dėmesį. Ir pranešime be abejo reikėtų šį aspektą pabrėžti. Ačiū poniai Foster už šį darbo dokumentą. Esu įsitikinęs, kad diskusija bus ir toliau labai įdomi, kad galėtume parengti taisyklės naujai rinkai susijusių bepiločių orlaivių vartojimo. Ačiū. Kiitos puheenjohtaja. Dėkoju, pirmininkė. Dar kartą norėčiau atsiprašyti nuo kolegės. E, Katarina Konekšna e, šešimnė pranešėja negali dalyvauti ir pažadėjau jai perskaityti. Angliškai skaitau. Chaplin. Dėkoju pranešėjai Foster už jos darbą. Labai džiaugiuosi, kad svarstysime šitą klausimą nes, kaip Simkalas sakė, jeigu ir buvo koks nors tinkamas laikas tai padaryti, tai tas laikas yra dabar. Jeigu mes dabar šio klausimo nesijimsime, tai galime susidurti su labai rimtomis problemomis ateityje. Visiškai sutinku su tuo, kad naujieji standartai, norint reglamentuoti civilinės e, nepilotuojamus orlaivius, turėtų apimti privatumą, teisinę atsakomybę ir kitus dalykus. Aš manau, mes turėtume pagalvoti, kur turi būti leidžiama tokius orlaivius naudoti, o kur draudžiama. Aš norėčiau, kad bepiločiai orlaiviai nebūtų leistini e, brandolinių jėgainių ir oro uostų aplinkoje ir prie kitų strateginių pastatų. Kalbant apie saugumą, aš esu visiškai kategoriškai prieš karinį bepiločių orlaivių naudojimą, nes yra daug kitų būdų, kaip galima juos naudoti, bet nereikėtų jų naudoti nuotoliniams kariniams atakoms. Nežinau, ar galiu pakankamai tai pabrėžti, bet kai bepiločiai orlaiviai yra naudojami prieš civilius gyventojus, yra visiškai nepriimtina nekantrai laukiu tolesnių diskusijų šiuo klausimu. Dar kartą dėkoju ir atsiprašau, kad negaliu dalyvauti ir linkiu visiems gražios savaitės. Linkėjimai Katerina. Davos Kilic. Dėkui, Mr. Chairman, I will continue in... Dėkui, toliau kalbėsiu kroatiškai. A također zahvaljujem gospođi Foster na ovom inicijalnom dokumentu i pogotovo što je... Aš noriu taip pat padėkoti poniai Foster už darbinį dokumentą. Ypatingai esu dėkingas už tai, kad jie konsultavosi su labai daug suinteresuotų pusių, kurios e, dalyvauja tiek gaminant bepločius orlaivius, tiek e, nustatant jų naudojimo taisyklės norėčiau pabrėžti keturis dalykus, kurie mano galva yra svarbus šiame pranešime. Pirmasis būtų toks. Bepiločiai orlaiviai turėtų tapti ES aviacijos sektoriaus oficialia dalimi. Matome, kad visame pasaulyje, ben, Ne viena valstybė tokius orlaivius naudoja ir verslo tikslais. Taigi čia aš kalbu apie civilinę aviaciją. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, reikia ypatingą dėmesį skirti privatumo ir ES piliečių asmens domenų apsaugai. Bet šitą klausimą turėtume išspręsti taip, kad nebūtų sukurta kliūčių naudoti bepiločius orlaivius. Toliau, bepiločių orlaivių naudojimas yra puikia galimybė kurti darbo vietas ES, kovojant su bedarbystė, kadangi tai yra inform... naujas technologijos, kurioms reikalingi jauni išsilavinę darbuotojai, nes, kaip buvo pasakyta, 80, ir be to 80 procentų visų dalių reikalingų tokiems orlaiviams gali būti pagamintos mažų ir vidutinių įmonių pat tai būtų naujo tipo paslaugos, todėl dauguma darbo vietų būtų pakankamai ekologiškos. Taigi tai būtų puikia galimybė e, pritaikyti naujasias technologijas ir sumažinti CO2 išmetimus. Noriu dar kartelį pabrėžti, kad labai svarbu apmokyti tuos, kurie valdys tokius orlaivius. Pasak pranešimo, kaip suprantu, ES yra vienas ar du mokymo centrai, galėtų jų būti daugiau. Ir be to, čia atsirastų naujų darbo vietų ir kitose sektoriuose, pavyzdžiui, apsaugos sektorija. Komisijos komunikate pastebėjau trumpą sakinį, kuris mane nustebino. Ten buvo parašyta, kad gali būti e, naudojami mikro dronai ir jie galėtų pakeisti bites. Man atrodo, čia panašu į mokslę fantastiką šiek tiek, kad bepiločiai orlaiviai skraidytų prie žydinčių pomidorų nuo vieno žiedo prie kito, nežinau, įdomiai skamba. Bet turėtume nuo pat pradžių atsižvelgti į tai, kad negalime pamiršti bepločių orlaivių poveikio aplinkai. Būtent tos medžiagos, kurios naudojamos jų gamybai, turėtų būti perdirbamos po to. Ir čia um, galėtume jau prisiminti ir žiedinę ekonomiką, kuri šiuo metu uh, yra labai aktuali. Taigi seni nebenaudojami piločiai orlaiviai neturėtų tapti našta, kaip kad elektroninės atliekos, pavyzdžiui, bet galėtų būti perdirbami. Ir tokiu būdu išvengtume neigiamo poveikio. Ir tokie bepiločiai orlaiviai suma, padėtų sumažinti CO2 išlakas. Ir net jeigu naudotume elektrą tokiems orlaiviams varyti, Tai tokia elektra turėtų būti gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir paskutinis mano pastebėjimas yra tai, kad yra inovatyvios technologijos, kurios naudoja inovatyves medžiagas, bet taip pat ir e-, elektronika, komunikavimas su, su pložiais orlaiviais, visa tai yra nauja ir visa tai patenka į horizontą 2020 aprepti. Tai bus mūsų prioritetai ateinančiais metais ir todėl, manau, tikrai turėtume tai ateityje e, naudotis tokiamis galimybėmis, kurti naujas darbo vietas ir naudoti naujas technologijas. Dėkui. Dėkoju. E, kiekvienam dar likusiam, kas jums iškalbės, aš kolegams po dvi minutės. Dėkoju, sako ponas Bach. Aš taip pat dėkoju panešėjai poniai Foster. Ačiū už atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Ir taip pat e, džiaugiuosi jūsų požiūriu. Manau, kad jis labai pozityvus ir jis mums tikrai reikalingas, kadangi visuomenės tolerancija šiems orlaviams dar nėra labai akivaizdi. Kalbėjome apie privataus gyvenimo apsaugą, kalbėjome apie duomenų apsaugą, tai be abejo svarbus aspektai. Manau, kad tai paminėta pranešime ir prie to, ko gero, grįšime. Susidaro toks pozityvus įspūdis. Tai labai svarbu tam, kad būtų galima e, pasinaudoti augimo potencialu ir sukurti daugiau darbo vietų. Du dalykai, man atrodo, svarbus. Pirmiausia, saugumas. Tai yra tas aspektas, kuris yra susijęs su daugelius ryčių. Ir man atrodo, kad tai būtų viena iš svarbiausių sąlygų. Tų orlaivių valdymas turėtų būti tas dalykas, dėl kurių dar diskutuotume. Briuselėje konferencijoje dalyvavau šio klausimu, e, ten dalyvavo saugumo klausimų ekspertas ir jisai sakė, kad juos valdyti yra labai lengva. Ir taip lengva, kad kartais netampa pavojinga. Tad e, turime čia iškelti reikiamus klausimus. Dažnių skirimas irgi turėtų būti svarbus klausimas, kurio neturėtume palikti likimo valiai. Na ir paskutinė pastaba. Būtina ne tik prie aviacijos, priekybos aviacijos klausimų susitelkti, tai būtinai traukti visus veikėjus suinteresuotus šią iniciatyvą. Tad turime nepamiršti ir nekomercinių veikėjų, kurios domina oro erdvė. Jiems irgi turi būti taikomos tam tikros taisyklės, turime apginti ir jų interesus. Dėkoju. Dėkuoju, kolega Ismail Ertuk. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daug mano kolegų kalbėjo apie tos svarbus klausimus ir apie tos dalykus, kuriuos dar reikia patikslinti. Tačiau man kelia bejonių dar vienas dalykas. Gal kažko nesupratau, sako kalbėtojas. Bet jeigu leistume Europoje taikyti šio pobūdžio inovacijas, tai galėtume pasakyti, kad potencialas čia yra didelis, ypač užimtumo srity. Tačiau jeigu leisime jas naudoti, reikės labai aiškiai patikslinti ir suprasti visus kylančius klausimus. Reikės numatyti taisyklės, kurioms esant šis sektorius bus plėtojimas. Ar reikės Europos Sąjungos lygmens taisyklių, ar valstybės turės asmenių lygmenių priimti taisyklės Jau yra tokių atvejų, kai valstybės narės e, priima labai skirtingus teisės aktus. Ir manau, kad šiuo atveju, ko gero, būtų neteisinga, jeigu kompetencija būtų palikta valstybių narių sryčiai, nes juk tie bepiločiai orlaiviai gali kirsti valstybių sienas, todėl manau, kad reikėtų užtikrinti reikiamą harmonizavimo lygmenį visų šių taisyklių. Nemanau, kad tai stabdytų inovacijas ar tolesnį tų orlaivių vystimasi. Tikrai nemanau. Tiesiog manau, kad reikėtų sukurti europinės taisyklės, kurios ta būtų palankios. Toks būtų mano siūlymas, dirbkime ES lygmenių ir nepalikime šio klausimų valstybių narių kompetencijų, jau lab, kad sprendimų gali būti 28 skirtingi. Ačiū. Pirmininkas žodėksiu žodį Europos komisijos atstovams ir vėlgi lauksime informacijos daugiau apie tuos mažus bepiločius orlaivius. Na, turiu pasakyti, kad jeigu panaudotume dronus kaip bites, tai reikės tikrai alternatyvų kūrą naudoti. Visų pirma, noriu atsiprašyti už Markusą, tai jis kažkur pakeliui, gal jis greit ateis. Bet aš norėčiau, kad mes taip pat intensyviai ir, ir konstruktyviai diskutuotume dėl uosto paketų. O jeigu rimčiau, tai kaip visada, ponia Foster parengė nuostabų pranešimą, jis labai tvirtas. Uh, Labai plačiai buvo konsultuojamasi su visais veikėjais ir manau, kad ir pranešimas ir šiandienos diskusija tikrai labai gerai papildo komisijos komunikatą. Komunikate mes tiesiog išvardyjome temas, kurias norėjome aptarti, o ponios Foster pranešime jau yra labai aiški kryptis dėl to, ką reikia nuveikti. Todėl jau aiškiau, koks turėtų būti kitas žingsnis. Pirma, kas yra svarbu, tai kad tai yra labai skubus klausimas iš tiesų. Šita naujovė yra labai mm, nauja ir ponia Foster puikiai apibendrino ekonominį ir socialinių pokyčių aspektą. Ir tokia technologija gali būti e, laikoma iš dalies greunančią nusistovėjusią tvarką visuomenėje, bet taip pat ji gali labai stipriai išjudinti ir civilinės aviacijos įprastas tradicijas, todėl mes turime veikti greitai. Dar vienas svarbus dalykas pranešime, tai yra tas proporcingas požiūris, ir čia mes irgi labai pritarėme su pranešėjai. Taip, sertifikatai, veiklos vykdymo taisyklės, yra reikalinga, bet taip pat bendra licencijų išdavimo sistema ir visą tai turi būti paremta rizikos vertinimu ir turi būti daroma remiantis konkrečiais kriterijais, kuriuos dar reikės nustatyti. Ir man atrodo, kad svorio kriterijus gali būti vienas, bet gali būti ir kitų kriterijų. Ir todėl mes labai kliaujamės EASOS e diskusijomis ir labai didžiuojamės, kad EASA pirmininkauja tokiai tarptautiniai mm, darbo grupiai pavadinimu Jarus. Ir jie visi kartu e, nustatys, ko reikia, kad stimuliuotume ir skatintume mm, bepiločių orlavių naudojimą, bet kad tai būtų daroma saugiai, nekeltų grėsmės visuomeniai. Toliau dėl visuomenės pritarimo ponios Foster pranešimas labai gerai nušviečia tai, kad yra labai daug aspektų e, susijusių su teisinė atsakomybė, su duomenų apsauga ir panašiai. Bet daugumai šitų aspektų nereikia kurti naujų taisyklių. Tiesiog dabar esamos galiojančios taisyklės, jeigu jos būtų taikomos sėkmingai, su šiek tiek galbūt daugiau priežiūros, galėtų puikiai tikti ir bepiločiams orlaiviams jų atveju ir tikrai naujų kliūčių dėl tai neturėtų e, kelti. Dėkui toliau, Jackie Foster. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, komiteto nariams už tokius teigiamus pastebėjimus. Iš tiesų nemenkas iššūkis nagrinėti naują dalyką. Noriu padėkoti ir komisijai, nes mano galva tikrai glaudžiai bendradarbiavome, nes tai yra mūsų visų bendras interesas ir ES ir už jos ribų. Ir dar dėl keleto pastebėjimų, kuriuos išsakė kolegos. Per neligiliai į smulkmenas nesileisiu, bet sureaguosiu. Šešėlinis pranešėjas. Dėkoju Jums už Jūsų pastebėjimus. Be abejo, yra Safran. E, didžiulė gamybos įmonė Ir, bet ji nėra vienintelė, yra visa ištisa tiekimo grandinė, kurios dalis yra ir mažos ir vidutinės įmonės, bet iš tikrųjų taip, pas mus yra tokios įmonės, kurios yra e, didžiulės ir, ir jau ne vienerius metus dirba šioje srityje ir reikia su jais tiesiogiai kontaktuoti. Tai mano buvo tokia viena iš žinučių, kad reikia palaikyti glaudžius ryšius su pramonės e, atstovais, nes tokiu būdu mes matysime, kur yra tikrosios bėdos, tikrieji sunkumai ir kokie galėtų būti galimi sprendimai. Taip pat buvo paminėta dar kitų dalykų, kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą, ir man atrodo, komisija irgi tą paminėjo. Jarus yra tarptautinė organizacija, ESA yra kaip vadovė. Mm, Jarus pirmininkas dalyvavo tame sustikime su manimi, taigi mes irgi labai puikiai padiskutavome ir man atrodo, kad visi mm, laikomės panašaus požiūrio. Dar vienas dalykas, ką kolegos minėjote, tai yra saugumas. Be abejo, saugumas visą laimę suprantama, tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir mes tikrai ne, nepritarsime niekam, jeigu nemanysime, kad saugumas bus pirmoje vietoje. Aviacijos pramonė yra apskritai pakankamai saugi pramonė ir reglamentavimas ten yra pakankamai konkretus ir uh, Man atrodo, kad e, saugumas ir taip jau yra užtikrinamas aviacijoje, tik tai kalbant apie dronus, tai yra šiek tiek kitokie e, aspektai aktualūs. Toliau apie lėšas, apie na, visus žaidėjus. Jūs teisingai tą pastebėjote, kad apie lėšų rinkimą be abejo Horizontas 2020 e, mūsų visų žinomas dokumentas, kur daug dėmesio skiriama lėšoms, bet Aš noriu pasakyti, kad didžioji dalis lėšų turėtų ateiti iš pačios pramonės. Ir galima e, ieškoti lėšų prie ES lėšų skirtų mokslo plėtrai ir moksliams tyrimams, bet nepamirškime, kad yra ir kitų suinteresuotų pramonės veikiai, kurie yra pasirengę tikti lėšas. Toliau dar buvo pasisakymas dėl rizikos vertinimo. Be abejo, viskas turi būti paremta rizikos vertinimu. Ir amerikiečiai nori eiti žingsnis po žingsnio, o mes norime žiūrėti į visą riziką iš karto. Nes tai būt, būtų reglamentas, kuris būtų plečiamas, taip mano amerikiečiai, o mes manome, kad šita sritis jau yra labai plati ir todėl mes turime e, ir žiūrėti į viską iš karto. Jau turime pakankamai gerų pavyzdžių, kai tai pasiteisino dėl harmonizavimo. Viena vertus jis gali būti naudingas, bet kita vertus viskas priklauso nuo to, kaip bus naudojama ir gyvendinama. Toliau dėl sertifikavimo, dėl tipų patvirtinimų, identifikavimo. Visą tai labai svarbu, bet man atrodo, kad čia jau yra nuveikta visai nemažai ir mūsų pramonės veikėjai jau turi pakankamai neblogos patirties. Toliau kolega iš žaliųjų frakcijos kalbėjo apie karinius e, bepiločius orlaivius. Taip, mes nekalbame apie tai, mes nekalbame apie karinį e, bepiločių orlavių naudojimą, tik apie civilinį naudojimą, tai gal galėtumėte jai perduoti šitą žinutę. Toliau piliečių teisų komitetas praėjusią savaitę svarstė šį klausimą, aš buvau sustikusi su jų šešėliais pranešiais. Ir taip, komisija iš tikrųjų yra teisi, sakydama, kad tai yra duomenų apsaugos teisės aktai gyvendinami ES mastu ir valstybėse narėse ir tas esamas taisyklės tiesiog reikia gerai įgyvendinti. Tikrai nereikia kurti dar naujų teisės aktų. Tai labai teisingai komisija pastebėjo, aš sutinku. Na ir baigdama, kalbant apie aplinkosauką, žengiama pirmiena, ieškant medžiagų, iš ko būtų gaminami bepiločiai orlaiviai, mokslininkai prie to dirba ir aš manau, kad tai bus tikrai aukščiausio lygio technologijos ir daug ekspertų dirba su tuo. Ir žinoma, kad tas principas labai svarbus, kad turbūt naudojami tik tai geriausi ir aplinkai mažiausiai kenkintis būdai ir priemonės. Ir taip pat į kolegos Ismailo pastebėjimus aš atsižvelgsiu, pasižymėjau viską Ir dabar peržiūrėsiu dar kartą savo pranešimą, atsižvelgsiu jūsų pastabas ir, ir dėkoju visiems už išsakytus komentarus. Man atrodo, mūsų transporto komitetas ir yra tam skirtas. Mes visi žiūrime į priekį ir manau, mes galime tikrai parengti labai gerą e, išvadą, kuri būtų panaudojama visoje Europos Sąjungoje ir visose valstybėse narėse. Dėkoju ir komisijai taip pat. Ačiū. Dann kämen wir jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt. Dėkoju. Pereisim prie paskutinio darbotvarkės klausimo šiame posėdėje kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas. Elžbieta Lukaševska rengė pranešimą šiuo klausimu. Ir jei suteiksime žodį, nuomonį pristatyti. Prašau. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Labai ačiū, pirmininkė. Išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas kelių transporto priemonėse. Tai yra tikrai labai techninio pobūdžio tekstas. Ir jis e, reikalauja daugelio susitikimų su ekspertais bei komisijos atstovais. Visų pirma, norėčiau padėkoti tiems, kurie man padėjo, e, teikė paaiškinimus ir taip pat norėčiau padėkoti administratoriams. Šio pasiūlymo tikslas, kaip ir rodo pavadinimas, yra mažinti e, išmetamosius teršalus mašinose. Tai yra toks, e, tokie reikalavimai jau yra e, du, reg, euro 5 ir euro, 5, euro 6 yra du reglamentai, kurie jau dabar yra galioja ir jie padeda mašinų gamintojams. Mes e, siūlome daugelį dalykų komisijai, pavyzdžiui, galimybę užregistruoti transporto priemonės e, kaip e, transporto priemonės. Mm, taip pat e, turime E, registruoti tokias mašinas, kurios, e, auto, sunkvežimius, kurios, kurios, kurie veiktų su dujomis. E, o, kalbant apie standartinės standartinius automobilius, tai mes manome, kad e, ne visos dujos teršia vienodai, pavyzdžiui, metanas, tai reikėtų pasižiūrėti, kaip mes jį suklasifikuosime. Komisija dar yra pateikusi pasiūlymą e, peržiūrėti e, emisijų ribas hidro vandenilio E, ir tai yra toks pasiūlymas, kurį dabar komisija kaip tik tais nagrinėjam. Aš e, šiame pranešime neliečiau aplinkosaugos aspekto, nes komisija e, ir tiksliau komite, aplinkosaugos komitetas už tai atsako, tačiau mano pasiūlymas čia yra nukreiptas į tai, kad reikėtų didinti tų automobilių skaičių, kurie būtų laikomi kaip e, utilitariniais e, ar lengvais automobiliais iki 5,57 tonų. Tai e, pranešėjas ir pranešėjas nuo kito komiteto taip pat eina tą pačią linkmę, mes visi dėl to sutarėme komisijos pasiūlyme taip pat kai kurių dalykų trūko ir siūlau tai papildyti. Pavyzdžiui, tokie įrenginiai, kurie būtų privalomi. Pavyzdžiui, sunkvežimiuose reikėtų tokios lemputės, kuri rodytų, jog reikia persijungti bėgius. Pavyzdžiui, naujose lengvuosiuose automobiliuose tai jau yra. E, ar, sakykime, dar tokie dalykai kurie tokie reiškia tokios lemputės ar tokie e, mm, įrenginiai mašinuose, kurie leistų pažiūrėti, kiek yra sunaudojama benzino, kūro. E, tas suvartojimo indikatorius e, būtų naudojamas, e, būtų labai reikalingas siekiant kovoti su mašinų, su automobilių perpardavinėtojais, kai parduodamos ne naujos mašinos, bet, sako, bet giriamos kaip geros. Dabar norėčiau sulaukti iš jūsų pastabų bei pasiūlymų. Aš aišku atvira jiems. Ačiū. Danke sehr. Jetzt. Labai dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. ES taisyklės taršalų mažinimo srityje, kai kalbam apie sunkius ir lengvus automobilius, yra labai svarbi ES strategijos skirtos kovai su oro tarša ir klimato kaita dalis. E, tai, e, tos, tai sukelia daugybę problemų visoje ES, pirmiausia, sveikatos srityje. Labai gaila, kad ES parlamento transporto komitetas neįsitraukia iki šiol labiau į teisėkūros procesą, lygiai taip pat kaip ir Europos komisija ateityje, kai kalbėsime apie transporto klausimus, turime nepamiršti, kad yra centriniai klausimai, kalbant apie e, klimato kaitos reikalus. Tiek TRAN komitetas, tiek ENVI komitetas turi vienodai įsitraukti šių klausimų svarstymą. Antra, gaila, kad nebuvo bendro darbo dėl komisijos siūlymo Ir tas darbas transporto komitete nevyko pakankamai sklandžiai dar iki šio pranešimo pristatymo. Es, bet manau, kad dar laiko turime ištaisyti šiai padėčiai. Bendrai kalbant, Europos komisijos siūlymo kryptis yra teisinga. Pirmiausia, siekiama numatyti apribojimus azoto dioksido išmetalams, nes tai labai teršia orą, ypač miestų zonose, tai sukelia labai rimtų visuomenės sveikatos problemų. Antra, Taip pat siūloma sumažinti administracinius barjerus, kad e, daugiau dujomis varomų automobilių atsirastų rinkoje. Ir taip pat atsitikima atsižvelgti e, į kitus aplinkosauginius reikalavimus, įstraukti siūloma metaną į teršalų skaičiavimą. E, ekologiško vairavimo, automobilių dalymosi klausimus taip pat siūloma nagrinėti, tačiau galima būtų žengti dar toliau gerinant komisijos tekstą. Ir pirmiausia, galima būtų numatyti nuostatą susijusią su administracinių barjerų mažinimu. Ne tik kalbant apie lengvuosius automobilius, bet ir apie tuos automobilius, kurie veikia e, varomi dujomis, pavyzdžiui, autobusai. E, atitikties testai realiomis sąlygomis turėtų būti numatyti ir įgyvendinami, juos turėtų įdėkti automobilių gamintojai ir tuomet galėtume pasiekti kad praktikoje ES normų būtų laikomasi. Kol kas dėja taip yra ne visada. Dėkoju. Ja, Pirmininkas, ačiū. Kezinė Maisner, prašau. Ačiū. Ačiū. Pranešėjai, dar nebuvom susitikę diskusijai, bet manau tokią progą turėsime vykstant tolesniai procedūrai. Na taip, nuomonė pakankamai techniška, esame kompetentingas komitetas Ir kai kalbame apie emisijas, paprastai diskusijų netrūksta. Envi komitetas yra vadovaujantis komitetas, o mes esame tik viso labo nuomonės teikėjai. Taip jau yra. Taip jau yra ir nieko artimiausių metų čia pakeisti negalėsime. Nors ir kalbama apie klausimus susijusius su transportu, kurie galėtų būti labiau mūsų kompetencijos rytis. Aplinkosaugos veiksniai be abejo yra svarbus. E, tie klausimai yra aptariami labai bendrai, kai dėl metano ir dėl CO2 iš metalų siūlymai pateikti yra įdomus, tiesiog reikėtų atskirti metaną. Tai ne ta, ne, ne ta medžiaga, kur yra kenksminga žmonių sveikatai. Čia labiau e, šis rodiklis būtų aktualus kovojant su klimato kaita. Būtų taip pat įdomu atkreipti dėmesį į CO2 ir jų ekvivalentų buvimą iš, iš, metal, iš metaluose. Kaip juos į komisiją, norėčiau paklausti, kaip bus su numatytais testais, ar jie aktualizuoti, ar jie atitinka tas sąlygas, kurios būtų reikalingos. Turiu taip pat klausimą dėl šio dalyko. Norima remtis rodikliu 2,5 tonos. Tai yra tas dalykas, kuris padėtų mums apimti ir uh, lengvuosius krovin, mažuosius krovininius automobilius. 2,8 yra kitas rodiklis, kuris taip pat yra svarbus. Tačiau ar mums reikia numatyti tas ribas? Man atrodo, jos yra nustatytos jau. Nesu chemikė, tačiau manau, kad NOX e, yra tas rodiklis, kur reikėtų pritaikyti dviejopą vertinimą jį išmatuojant e, jūrų, jūrų sektoriuje yra tokios numatytos ribinės vertės. Manau, kad transporto srityje, e, kelių transporto srityje tai taip pat būtų aktualu. Kalbėti apie ekologišką vairavimą irgi yra labai svarbu. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl kūro suvartojimo. Visą tai tam, kad būtų galima geriau ir labiau saugoti aplinką. Buvo kalbėta apie kai kurios dalykus jau jie atsispindi deleguotose aktuose. E, deleguotieji aktai pirmiausia reiškia, kad mes dar galėtume papildomai pakomentuoti dalykus, kurie mums atrodo svarbus. Turėtume paskelbti savo nuomonę, pasakyti, ką mes pritarėme, tačiau negalėtume pasakyti, kad tokias taisyklės galėtume palikti galioti visą laiką. Tiek būtų uh, mano indėlio, o paskui pateiksiu pakeitimus. Ačiū, ponia Kelin. Puiki šešėlinė pranešėja mūsų kolegė. Nelieka niekur be pridurti. Dėkuoju. Dabar aš pati esu šešėlinė pranešėja. Gavau atsiliepimų apie tai, e, kaip mažinti išmetamosius teršalus, nelabai suprantu, dėl ko ten reikia mažinti. E, daugelio šalių gavau mm, atsiliepimus, jų darbo tvarkė yra labai griežtai sutvarkyta, nėra laiko prie visko gerai prisitaikyti ir susistiguoti, tai labai kyla klausimas, ar tikrai įmanoma viską padaryti pagal tuos numatytus terminus, ar įmanoma per tokius trumpus laikotarpius viską padaryti. Kitas dalykas. Du būdai veikti. Galima pradėti nuo naujų automobilių, kurie pateikiami į rinką, o po to išplėsti ta, tas nuostatas e, senesniems automobiliams, pasižiūrėti, kaip e, įvairios E, valstybės reaguos, kaip e, mokesčių klausimai bus plendžiami, tai tokie man svarbiausi klausimai. Dėkuoju. Kifteilė. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū už progą pasisakyti šiuo klausimu. Ji man bebūnant Europos parlamento E, nariu buvo labai aktuali, nes aš už, esu iš rytų Anglijos, e, pietričių Anglijos, kur užterštumas yra tikrai didžiulė problema. Žinome, kad e, transportas yra labai didelis oro taršo šaltinis ir visą tai kenkia tiek žmonių, tiek gyvūnų sveikatai. Žinoma, CO2 išmetimai yra labai svarbus taršos šaltinis, taip pat ir azoto dioksidas. Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė ataskaitą, kurioje yra teigiama, kad oro taršos kaštai Europoje yra 1,6 trilijono e, dolerių. Tai yra viso žemynų BVP dešimtadalis. Ir visą tai atsiranda ir, be to, nuo to e, Kiekvienais metais e, per anksti miršta 600 žmonių, taip pat kiti susirga įvairiomis lygomis, o jų būtų galima iš, išvengti, nes jų šal, šaltinis priežastis yra e, azoto dioksidas ir kitos išmetamosios dujos, kurios kenkia žmogaus kvapavimo takams. Ir prioritetas turėtų būti uh, E, kova su tokio teršimo e, šaltiniais. Ir vis tik reikia pripažinti, kad komisijos pasiūlyme nėra paminėta nei viena priemonė, kuri iš tikrųjų sumažintų e, teršiančių dujų išmetimus. Tai iš tikrųjų šokiruoja. Žinome, koks yra komisijos požiūris į elektromobilius, Jie kalba apie elektromobilių pakrovimo stoteles, kas pusantro šimto kilometrų visoje Europoje. Čia yra siūloma tas variantas kaip alternatyvaus kūro variantas. Bet o kurgi, kalbant apie kenksmingos taršos mažinimą, kur yra tokios ambicijos, jų tokių visiškai nėra. Užuot yra kalbama, kalbėjus apie tai, yra kalbama apie lankstumo užtikrinimą valstybėms narėms. Aš nieko prieš lankstumą neturiu, bet pasiūlyme nieko nekalbama apie oro, kuriuo mes visi kvepuojame, kokybės gerinimą, tam, kad sumažėtų nereikalingų lygų ir mirčių atvejų skaičius. Šio pasiūlymo ambicija yra tokia maža, kad jeigu mes būtume pagrindinis komitetas, tuomet, manau, mūsų komitetas turėtų e, svarstyti siūlymą atmesti tokį pasiūlymą. Nepaisant to, kad komisijos ambicijų akivaizdžiai trūksta, mes pritarėme mm, nuomonėje e, pateikiamoms nuomonėms, pasiūlymams dėl pavarų dėžės, dėl automobilių kūro suvartojimo metro. Tokiu būdu vairuotojai patys galėtų mažinti uh, sunaudojama kūro kiekį, nes realiai matytų, kiek jos sunaudoja. Ir tai reikštų, kad būtų į aplinką išmetama mažiau teršalų. Taigi nereikia teikti pakeiti, pakeitimų, kurie nieko net neš. Dabar reikia priminti Euro 5 ir Euro 6 standartus, Jie yra nustatyti, bet nėra įgyvendinami. Na, aš iš tikrųjų tikiuosi, kad mes sugebėsime dirbti kartu ir sustiprinsime komisijos pasiūlymą. Dėkui. Danke sehr. Jetzt Jens Nielsen. Ačiū Jens Nielsen. Dėkui, aš labai trumpai sutinku su Kristina. Mums visiems tenka atsakomybė mūsų komitetui ir aplinkosaugos komitetui, aš su to sutinku. Kalbant apie priemonės, taip, ribinės vertės tai yra viena, bet yra dar ir mokestinė politika, kaip yra apmokestinamas kuras, manau, tai irgi yra svarbus dalykas. Ir dar norėčiau perspekti, jeigu leisite. Inovacijos Mes dabar labai aktyviai dirbame, kurdami naujas sistemas, kurios būtų veiksmingesnės, mažiau kenkiančios aplinkai, kuriame tokius variklius ir transporto priemonės. Daug inovacijų yra šiuo metu kūriama ir nereikėtų nustatyti labai išsamaus reglamento, kuris apsunkintų inovacijų kūrimą, nes ino, inovacijų kūrėjai generuoja naujas idėjas, neapsunkinkime jų. Švedijoje yra pavyzdys. E, Švedijoje dabar yra užsakoma labai daug naujų autobusų. Ir tie autobusai bus elektromobiliai, varomi elektra, taip pat varomi alternatyviais kūro šaltiniais. Taigi tie elektra varomi autobusai bus tiesiog pakraunami statelėse ir paskui važinės po, po gyvenvietės ir jiems tokiems autobusams nereikia numatyti visų tų priemonių, kurios čia minimas, taigi nereikia stabdyti inovacijų. Dėkui toliau Jackie Foster. Atsiprašau pranešėjos, tiesiog norėjau pas, pasisakyti. Šiaip ar taip ačiū pranešėjai. Aš labai trumpai pasisakysiu. Mano galva, reikėtų žvelgti ne į deleguotusius aktus, bet į bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Mūsų galva dalis pasiūlymų yra geri, bet taip pat yra ir tokių vietų, su kuriomis mes nesutinkame. Todėl bendro sprendimo prieimimo procedūra būtų geriausia tiek iš EKR frakcijos pusės. Ačiū už tai, kad kalbėjo taip trumpai, ponas Kun. Ja, danke schön. Ich habe die Debatte schon. Dėkoju sekiau atidžiai vykusią diskusiją. Ar kalbėtume apie Angliją ar apie dujas? Ar etanoliu ar dizelinu varomus automobilius? Visais atvejais e, išmetalai patenka į mūsų atmosferą. Tačiau taip jau atsitinka, kad deguonės ten būna gal 20 procentų tenka užtikrinti degimo procesą, tam dažnai pasitelkiant azoto oksidą. E, automobiliai, kurie veikia degimo variklių pagrindu, ar tai būtų dizeliniai varikliai ar, ar kiti, e, kelia problemų, oksiduojama vis daugiau azoto ir NO2, tas azoto dioksidas yra tikras nuodas. Tad svarbu kalbėti ne tik apie šių dalelių filtrus, bet būtina kalbėti ir apie tai, kaip tos medžiagos galėtų būti šalinamos iš atmosferos. Jeigu atsiras daugiau duomis varomų automobilių, elektromobilių, e, tai irgi nedaug kas pasikeis. Net atmiausioje ateityje mūsų situacija bus sudėtinga. Tie dizeliniai varikliai yra e, sparčiai besivystantis ir tai bus naujas iššūkis. Sakoma, kad naujieji varikliai yra aktyviau geriau dirbantis, e, našesni, tačiau iš jų išmetama daugiau NOx. Kai dėl CO2 išmetalų E, tai jų taip pat gausu. Ačiū, sako pirmininkas, mūsų inžinieriui, kuris pateikė labai techninių detalių. Žinome, kuo skiriasi NO2 ir NOX. O tai dabar sveiksime žodį komisijai. Ponas Šimanski, prašau. Thank you very much, Mr. President. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponės ir ponai. Iš komisijos pusės norėtume padėkoti pranešėjai už mūsų nuomonę labai gerą pranešimą, taip pat už visus komentarus, kuriuos jūs išsakėte apie šiandienos diskusijas. Manau, kad komiteto nuogastavimai yra panašus ir į komisijos nuogastavimus, kad yra dar klausimų, kuriuos reikėtų spręsti, norint sumažinti naštą e, transporto priemonių gamintojams, ten, kur ta našta yra nepagrista, ir taip pat e, deramai atsižvelgti į klimato ir aplinkosaugos klausimus, nes šiandieną galiončiose teisės aktuose šiems aspektams nėra skiriama tiek dėmesio, kiek reikėtų. reikėtų labiau sustelkti į poveikio aplinką ir klimato kaitą. Ir porą pastebėjimų pasakysiu dėl to, ką pranešė savo nuomonėje kalba. Pirma, dėl e, teisės aktų taikymo srities plėtimo. Komisijos nuomonė yra labai panaši, tas lankstumas, kuris turėtų būti užtikrintas valstybėms narėms, dar papildomai prie to, ką siūlo komisija, nepakenktų aplinkai, bet sumažintume transporto priemonių gamintojams tenkančią naštą. Toliau dėl įgaliojimų delegavimo, tai iš komisijos pusės mūsų galva šiuo atveju geriausia būtų nenustatyti laiko terminų, nors mes suprantame e, komiteto pageidavimus nustatyti konkretų laiko tarpą ir po, po to pasiūlyti jį pratesti, jeigu to reikėtų, po to, kai komisija pateiktų savo ataskaitą. Toliau dėl e, kūros naudojimo e, metrų ir e, pavarų rodiklių. Mes pasižymėjome, labai susidomė klausėmės pranešėjos pasiūlymus. Be abejo, komisija turės dar labiau pasigilinti į tai, kokį poveikį e, pasiūlymui darytų jo pakeitimas įtraukiant tokius jūsų pasiūlymus. Bet mes suprantame, kad šiaip tokie pasiūlymai tikrai dėrėtų su tikslu sumažinti CO2 išlakas transporto sektoriuje. Dar buvo išsakyta keletas dalykų diskusijų metu, pavyzdžiui, dėl realių vairavimo veiksmingų dujų išmetimų. Taip, komisija tikrai žino apie tas transporto priemonės, kurios e, realiai vairuojant e, išmeta daug daugiau teršalų negu kad bandomųjų važiavimų metu. Tai yra iššūkis. Mes dabar e, bandome keisti testavimo procedūrą lengviems automobiliams. Tai būtų naujo sertifikatai išduodami. Tokiu būdu bandysime ieškoti būdų, kaip įvertinti realius teršalų išmetimų kiekius. Toliau dėl sunkia svorių transporto priemonių, čia vėlgi tie patys nuogastavimai dėl to, kad realiai vairuojant teršalų išmetama daugiau, tai yra jau atspindėta pasiūlyme, kad tai yra tas skirtumas tarp leistų ribų ir jų realių išmetimų. Toliau dėl poveikio inovacijų kūrimui komisijai nekelia nerimo tokios galimos taisyklės. Mes manom, kad e, pavarų keitimo rodikliai galėtų būti visai nebloga priemonė, kuri padėtų vairuotojams patiems būti samoningesniems ir jiems patartų, rekomenduotų keisti pavaras. Tai ne, nebuvo originaliame komisijos pasiūlyme įtraukta, bet galbūt tikrai verta būtų pasigilinti. Bet šitas pasiūlymas tikrai nepakenks transporto sektoriaus inovatyvumui. Dėkui. Dėkoju. Vėl suteiksime žodį pranešėjai apibendrinti. Ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad Europos komisijos atstovas atsakė daugų mano klausimų. Norėčiau dar šį beitą pridurti. Čia mes kalbame apie anglę vandenilius. Tai yra CO2 ekvivalentas aplinkos saugos komiteto pranešime. Tad tas pranešimas buvo atsimtas ir aš nenorėjau čia teikti pakeitimo tą kryptim. Ačiū visiems, ačiū šešėlinims pranešėjams ir tiems, kurie domisi šią temą. Ačiū už jūsų siūlymus ir lauksiu jūsų pakeitimų. Pasimatysime su šešėliniais pranešėjais, tęsime diskusiją ir tikiuosi, kad galutinis rezultatas bus toks, kai bus atsižvelgiama į tikslą mažinti CO2 išmetalus kad bus siekiama inovacijų tikslų, taip pat, kad bus atsižvelgiama į automobilių kūrimo sektoriaus ateitį. Ačiū. Ja, vielen Dank. Pirmininkas, dėkoju. Kiekužės 11 diena yra data, iki kada galima teikti pakeitimus. Manau, kad tilpsime e, į tą darbų grafiką, balsuosime komitete iš pradžių, o spalį balsuosime plenarnėme posėdėje. Tad laiko dar šiek tiek turime. Susitiksime 15 val. vyks klausimai. Pone Bulc mums pristatys savo darbų programą. Šį posėdį baigiame, susitiksime 15 val.